Well, good morning, everybody. It is a pleasure to see. Labas rytas. Džiugu matyti tiek daug įdomių kolegų susirinkusių į posėdį. Jau praėjus septyniom minutėm nuo to momento, kai turėjom pradėti. Today's agenda. Pradėkime šiandienos darbo tvarkę. Panas Buzikas atsiprašo kad atvyks tik po pietų. Prieš darbo pabaigą šiandienos darbo tvarkyje yra visų pirma pirmininko pranešimai. Pirmas pranešimas šyrit. E, rytoj ryte nebus posėdžio. Rytoj nuo 9 iki 12.30, jeigu žiūrės 17 dieną, nebus komiteto posėdžio e, tačiau po pietinės darbo atvarkės nebuvo galima perkelti į rytinę dėl to, kad ekspertai yra sukviesti. Todėl po pietų tęsime diskusiją su sto ekspertais. E, elektroniniu paštu buvote informuoti, kad balsavimas dėl žodinių klausimų dėl sąžiningos rinkos pramonė, tai yra aštuntas darbo tvarkės klausimas, kaip kad buvo iš pradžių suplanuota, yra atidėtas. Taigi, vėlesniam momentui, taigi šiandien m, mm, balsuosime tik dėl dviejų punktų. Ar turite kokių pastabų dėl šiandienos darbo atverkės? Jeigu taip nėra, pereikime prie kito darbo atverkės klausimų, tai yra posėdžių protokolų tvirtinimas. Šiuo metu kovo 21 dienos posėdžio protokolas. Ar būtų kokių pastabų? Prašom. Ne, niekas nieko nenori pasakyti. Gerai, tada jeigu Niekas neprieštarauja, laikysime protokolą patvirtintą. O dabar galime perėti prie pirmo darbo turkės um, klausimo, kurį mes aptarėme. Tai yra pasiūlymas priimti Europos parlamento tarybos reglamentą dėl sveikatos technologijų vertinimo ir direktyvos 2011 m. 24 pakeitimo. Tai yra pranešimas. Lyvė Vėring yra pranešėja išaldė. Kolegos, noriu jums tik priminti, kad praėjo daugiau kaip 20 metų dėl savanoriško bendradarbiavimo, dėl sveikatos technologijų vertinimo ir dabar uh, Mm, Europos komisija siūlo sustiprinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių šioje tikrai labai jautrioje srityje Europos piliečiams, kadangi mano tėvas buvo gydytojas, medikas, man ši tema yra labai artima ir e, Noriu pasakyti, kad tai yra pirmas keitimasis nuomonėmis dėl šios nuomonės, e, kurią mes teikiame pagrindiniam Envi komitetui pagal įprasnė teisėgonę procedūrą. Noriu informuoti parlamentarus, kad Čia labai skubėti nereikia, yra numatyta apie 30 minučių šioms diskusijoms. Ir mūsų pranešė, nuomonės rengėja, ponia Virink turi dabar penkias minutės pristatyti savo a, puikioms mintims. Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu trumpai. E, pirmininkė, kolegos, komisijos atstovai, dėkoju Jums, kad susirinkote ir kaip mm, nuomonės referentė dėl sveikatos technologijų vertinimo, aš noriu Jums pristatyti savo pagrindinės komentarus dėl komisijos pasiūlymo. Praėjo daugiau kaip 20 metų nuo to momento, kai buvo pradėta savanoriškai bendradarbiauti šioje srityje ir turiu pasakyti, kad todėl labai sveikinu Europos komisijos pateiktą pasiūlymą nuosekliau bendradarbiauti, stipriau bendradarbiauti šioje sveikatos technologijų e, įvertinimo srityje. Dabar šiuo metu nemažai e, struktūrų dirba ES vertindamos e, sveikatos technologijas. Uh, ir todėl sistemos procedūros yra fragmentuotos. Mums reikia nuoseklesnio požiūrio dėl um, sveikatos technologijų vertinimo klinikinių aspektų. Tai būtų labai sveikintina. Sveikatos priežiūros sektorius yra lemiamos svarbos sritis mūsų ūkija. Apie 10 procentų BVP yra sukūrėma šią srityje. Sustiprintas bendarbiavimas paskatintų efektyvumą ir leistų um, geriau panaudoti sąnaudas, gauti didesnį, uh, e, didesnį naudą ir užtikrinti konkurencingumą daug aukštesnių lygmenių. Mes žinome, kad mes metodika numatyta teisėkurnėme pasiūlyme e, nėra dar aiškiai apibrieštos. Ir aš tikiu, kad koordinavimo e, grupė kaip nepriklausomų sveikatos technologijų vertinimo ekspertų e, kolegija e, turi suvaidinti lemiamą vaidmenį pasirenkant tai, kokie e, plėtojimo procesai bus naudojami. Aš manau, kad Europos komisija turi veikti kaip pagalbininkė, padėti pasirinkti tas metodikas ir jas pritaikyti. Sveikatos technologijų vertinimo pagrindinis tikslas turėtų būti vadovautis bendru požiūriu metodikų naudojimo srityje, kad būtų galima kokybės vienodinti suvienodinti ir padidinti technologijų vertinimo patikimumą visoje Europos Sąjungoje. Taip pat dar norėčiau pabrėžti, kaip svarbu yra rinkti duomenis kokybiškų duomenų rinkimas yra nepaprastai svarbus, norint užtikrinti, kad keitimasis informacija būtų suderinamas ir um, palyginamas tarp valstybių narių ekspertų. Pabaigai aš noriu pasakyti, kad mane kiek neramina medicinos priemonių įtraukimas į sveikatos technologijų vertinimo pasiūlymą. Jeigu būtų galima, aš norėčiau, kad kolegos ir komisija plačiau pakalbėtų, kodėl buvo nuspręsta a, taip padaryti, nors 2010 m. gegužės 26 d. įsigalios direktyva dėl medicinos prietaisų. Taigi, kokios e, kategorijos pateks į šią e, peržiūros procedūrą. O dabar dėkuoju už jūsų dėmesį ir laukiu tolesnių diskusijų. Ačiū. Tikrai vertingos pastabos, kuriamis jūs akcentuojate svarbiausius dalykus, kad nebūtų pernelyg e, daug reglamentuojama tas ir ties, kuri gali būti ir savanoriškai integruojama. Uh, Iš tikrųjų, džiaugiuosi tuo, nes labai dažnai žmonės teigia, kad ES pernelyg daug reglamentuoja kiekvieną žmonių gyvenimo sritį. Dabar <clears throat> šešiliniai pranešėjai gali pasisakyti. Visų pirma, Aspsuo atstovas. Viernik. Ačiū visų pirma, aš norėčiau padėkoti poniai Vyring, pasveikinti ją su puikiu darbu. Aš manau, kad tikrai e, puikiai bendarbiausime ir toliau ne, nežiūrint to, kad e, dėl kai kurių klausimų nuomonės išsiskiria. Iš tikrųjų labai svarbu yra stiprinti bendarbiavimą sveikatos technologijų įvertinimo srityje valstybių narių naudai, piliečių naudai. Aš bendrai m, mm, pritariu e, komisijos išdėstytoms nuostatoms. Aš žinau, kad e, yra kai kurių ir jautrių aspektų dėl šio pasiūlymo, bet reikia mm, nepamiršti, kad jau du dež... prieš du dešimtmečius, kai buvo svarstomas savanoriškas bendradarbiavimas, buvo tie patys klausimai aptariami, aktualūs ir buvo galvama, ar tikrai EMA yra reikalinga. Mm, O dabar mes puikiai matome, kad tema yra labai, labai svarbi. Uh, uh, agentūra Europos Sąjungo, tikrai Europos Sąjungos agentūra yra labai svarbi. Uh, Ir aš manau, kad e, tą patį galima būtų pasakyti ir čia. Kalbant apie medicinos prietaisus, in vitro medicinos prietaisus ir, jų, ir, ir taikymo sritį dėl, dėl jų, aš turiu abejonių. Man atrodo, iš tikrųjų, čia yra rimtų iššūkių, kai na, kalbame medicinos prietaisų vertinimą palyginti su medicinos produktų įvertinimu. Tačiau, kai na, kalba tik tai apie didelės e, rizikos e, prietaisus, B3, TD. Iš tikrųjų, e, yra pabrėžiama gairėse, kad kai yra atliktas toks vertinimas, tai tikrai yra mm, visi saugikliai, kad nebūtų pernelik didelė našta užkrauta ir, ir bus nauda tikrai piliečiams. E, sveikatos technologijų vertinimas yra aiškiai apibrieštas 2020 metais, medicinos prietaisai bus įtraukti 2023 metais, in vitro diagnostiniai prietaisai um, bus įtraukti. Taigi, um, aš manau, kad uh, mes kaip Europos parlamentas um, turėtumėm gal šiek tiek susilaikyti su savo nuomonės reiškimu ir labiau atiduoti viską į ekspertų rankas. Aš ypač kalbėčiau apie tą um, darbo grupę. Aišku, komisija turi um, deleguotis aktuose konkrečias taisyklės nustatyti. Aš norėčiau pranešėjos taip pat um, papasakoti, mes tarpusavį diskutavom, bet gal būtų gerai tai papasakoti ir čia, kadangi ne visi iš mano uh, kolegų gal supranta viską dėl 22 pakeitimo, ypač um, antros pasraipos pastraipos antros dalies. Taip pat kaip inovacijų rėmėjas. Aš galvoju, kad procedūrinė metodinė bazė yra labai svarbu. Svarbu yra procedūros dėl bendro jungtinio įvertinimo ir dėl konsultacijų. Ir visas tas procedūras reikia nuolat atnaujinti, modernizuoti, turint omenyje, kad mokslas nuolat um, tobulėja. Taigi reikia neatsilikti ir adekvačiai vertinti sveikatos technologijas. Ačiū. You, you Ačiū. Maždaug pusantros minutės viršėt pasisakymo laiką, bet jūsų mintis tikrai vertingos. Visuomet turime neatsilikti nuo pažangos tempo. Kitaip pastriksim kažkur e, vidury kelio ir atsiliksime nuo to, ką kiti daro. Dabar socialdemokratų vardu panas Popa. Vă mulțumesc, domnule președinte. Salut și eu uh, inițiativa Comisiei cu privire la. Ačiū pirmininkė kolegos, aš irgi norėčiau pasakyti, kad sveikinu komisijos iniciatyvą. Manau, kad tokiu būdu tikrai um, šios ryties technologijos galės um, geriau būti taikomas, dėgiamas, nes potencialas yra labai didelis mm, šioje srityje. Ir aišku, kad vertinimas turi būti reguliarus mm, prietaisų, nes tikrai tai svarbu ir dėl pacientų teisų ir taip pat reikia atsižvelgti į technologijų raidą. Duomenys, kurie surinkami valstybių narių lygmenių, turi būti palyginami. Man atrodo, tai net ir savai mes suprantama. Ir labai svarbu užtikrinti tokių procesų skaidrumą. Kol kas turime labai skirtingus duomenų registrus. Mm, taigi sistemas reikėtų tarpusavės susijęti, kad būtų aiškios jungtis. Uh, Šiame pasiūlyme nėra pakankamai aiškiai apibrėžiama metodika. Aš manau, kad reikėtų galbūt standartizuotos metodikos tam, kad mm, gaunami duomenys būtų palyginami, ko labai reikia. Aišku, tai turėtų būti taikoma um, ir išplėsta visoje Europos Sąjungoje. Glaudus bendradarbiavimas medicinos uh, technologijos rytyje yra labai svarbu ir e, tokiu būdu valstybės narės galės ir geriau panaudoti turimus išteklius, kas irgi yra labai svarbu. Žinoma, reikia nepamiršti duomenų konfidencialumo e, ir pacientai turi žinoti, kad jie bus apsaugoti dėl galimybės užtikrinti palyginamumą. Tai itin aktualus klausimas dėl retų lygų. Na, aš nežinau, ar būtų įmanoma gal kokį įtraukti dalį dėl lyginamųjų studijų e, kur įvairūs met, gynimo metodai lyginami, nes agentūros atsakingos už medicinos technologijų vertinimą turėtų turėti galimybę prieiti prie tokių duomenų. Uh, <clears throat> Tokiu būdu būtų galima geriau už, e, garantuoti darbą ir užtikrinti technologijų raidą ateityje. Labai ačiū jūsų pastaba dėl duomenų apsaugos, man atrodo, yra labai svarbi. Bet kita vertus, pernelyg didelis reguliavimas šioje srityje galėtų pakengti kai kurių medicinos prietaisų uh, Mm, tobulėjimo, nes mes puikiai žinome, kad yra įvairiausių galimybių, kaip e, to, e, kai, e, dėl tokių mm, prietaisų kūrimo, taigi mes aišku norime matyti tos, tos pažangos, bet jeigu pernelyg daug bus reguliavimo, aišku, tai gali ir lėtinti pažangą. Ar dar būtų šešėlinių pranešėjų, kas norėtų pasisakyti šio klausimu? Jeigu šešėlinių pranešėjų nėra, tai gal kiti parlamentarai nori kažkas pasisakyti? Galėtumėm suteikti bent po minutę kiekvienam, jeigu kažkas norėtų pakomentuoti šią temą. Jei norinčių pasisakyti nėra, paprašyčiau komisijos atstovų. Tikrai turime daug laiko, net tris minutės galime skirti komisijai. Preampilas. Thank you very much uh, for inviting us uh, to this uh, discussion. Labai ačiū, kad pakvietėt mus į šias diskusijas. Dėkuoju uh, pranešėjai, uh, poniai Vėring, už tai, kad parėmė mūsų pasiūlymą ir kad priminė visiems, kad, tai nie, kad šis pasiūlymas nėra naujas. Iš tikrųjų, tai yra jau 20 metų besitečtančio bendradarbiavimo ES tasa. Mes galvojame, kad tikrai jau reikėtų pastiprinti tą bendradarbiavimą šioje srityje, labiau įsipareigoti uh, Ir buvo paminėti tikrai svarbus aspektai diskusijose, tai rodo, kad tikrai reikia ir, ir, ir daugiau informacijos surinkti, ir inovacijas paremti. Ir būtent tai mes tengiamės ir įdėkti mūsų pasiūlyme. Mm, dabar ypač dėl medicinos prietaisų buvo išsakyta daug komentarų. Rengdama šį pasiūlymą komisija įsiklausė į medicinos prietaisų pramonės susirūpinimą ir mes puikiai žinome, kas jos neramina. Mes labai rimtai pasistengėme išspręsti jiems rūpimus klausimus per savo pasiūlymą. Dabar, jeigu pažiūrėtumėm į taikymo sritį, kaip um, panas Busoj sakė, uh, E, taikymos rytis medicinos prietaisų atžvilgių yra labai ribota pagal šį pasiūlymą. Mes sutelkėme dėmesį tik į tuos medicinos prietaisus, kur iš tikrųjų yra aiški pridinė vertė, jei valstybės narys bendradarbiautų. Tai yra e, didelės rizikos medicinos prietaisai. Ir mes sutelkėme dėmesį tik į tuos medicinos prietaisus, kurie jau yra praėję peržiūros procedūrą ir jau yra ekspertų grupės e, suteikta išvada, bet to yra ir koordinavimo grupė, kurioje dirba valstybės narės. Taigi tas privalomasis e, taikymo, privaloma taikymas rytis iš tikrųjų yra labai ribota. Ir e, bendradarbiaujančios valstybės nuspręs, dėl kurių medicinos prietaisų jos norėtų bendradarbiauti. Taip pat yra galimybė, jeigu norima bendradarbiauti ir dėl kitų sričių, padaryti tai e, savanoriškai. Dabar dėl laiko. Dėl tvarkaraščio mes savo pasiūlyme pasirūpinome, kad um, pasiūlymai nepersidengtų. Jeigu šis pasiūlymas tikrai būtų labai sparčiai patvirtintas, tai pasiūlymas e, būtų pradėtas įgyvendinti, na, čia jau labai optimistiškai vertinant 2023 metais, o tai reiškia, kad medicinos prietaisų reglamentas jau būtų įgyvendintas iki to laiko. Tai čia mes tikrai nema, neižvelgėme jokių problemų dėl datų kažkokio konflikto. Mes galvojame, kad priešingai šie du procesai gali užtikrinti sinergiją ir tikrai yra pan, pa, panašus dalykai daromi ir, ir dėl medicinos prietaisų, ir dėl sveikatos technologijų vertinimo. Taigi viskas dera. Taip pat dėl medicininių prietaisų reikia pasakyti, kad šiame pasiūlyme yra numatyta daug lankstumo. Mes pripažįstame, kad mm, jungtinių klinikinių vertinimų e, ta data galėtų būti ir vėlesnė mm, medicinos produktams. Galima tą padaryti ir jau po pateikimo rinkoje. Ir tokiu būdu būtų pripažįstamas medicinos prietaisų pripažįstama specifika ir būtų tuomet deleguotose aktuose konkrečios nuostatos dėl tos ryties plėtojimo, taip pat ir atitinkamos grupės susitiktų atitinkamose srityse, pavyzdžiui, ar tai būtų medicinos produktai, ar tai būtų medicinos prietaisai. Tokiu būdu mes sprendėme šį klausimą. Taigi, aš jau sakiau, medicinos prietaisams taikymos rytis yra siaura. Mes tikrai labai atsižvelgėme į šios sektoriaus atstovų išreikštą susirūpinimą ir mes numatėme galimybės toliau bendradarbiauti atitinkamose grupėse pagal temas. Import. Ačiū. Man atrodo, kad tikrai labai svarbu yra tai, ką jūs pabrėžėte. Um, Mes tikrai nenorime, kad būtų naudojami tokie medicinos prietaisai, kurie galėtų padaryti žalos pacientui. O dabar pabaigai vėl žodis mūsų pranešėjai, ponia Vėring. Um, ehm, hartelijk dank van de, voor het antwoord van de commissie. Tevens dank ik hierbij mijn. Uh... Kalbėsiu savo gimtają kalbą. Noriu padėkoti komisijai, taip pat ir šešėliniams pranešėjams. Iš tikrųjų, tema labai įdomi. Mes glaudžiai bendradarbiavome renktami šį pranešimą. Ir aš džiaugiuosi, kad yra užtikrintas pakankamas lankstumas ir esu įsitikinusi, kad drauge pasieksime puikių rezultatų. Ačiū. Kągi, ačiū. Dabar ponia Kabeson Ruiz atsibūdo po jūsų kalbos, taigi prašau jums žodis. Ačiū pirmininkė. Tačiau aš galvau, kad mane pastebėjote jau diskusijų pradžioje, nes prašiau žodžio. Na, kalbėsiu trumpai, aš tikiuosi, kad pranešėjai man vėliau turės laiko atsakyti. E, manau, kad šis pranešimas yra labai svarbus ir iš tikrųjų sukuria su pridėtinę vertę ES. E, todėl iš pradžių galiu pažymėti, kad teigiamai vertinu pranešimą ir žinoma, pramonės tema ir tyrimų tema labai svarbi šiame komitete. Yra, žinoma, vidaus rinkos fragmentavimosi klausimas, tačiau reikia atsižvelgti į tai, kad šios temos ne tik yra šio komiteto kompetencija, bet taip pat pačios valstybės narės atlikdamos savo tyrimą atsižvelgia į šios dalykus. Žiūrime, kaip funkcionuoja ES rinka, kaip e, elgiamasi su medicinos produktais skirtingose valstybės narėse. Taigi, skirtumų yra nemažai ir sudėtinga atlikti bendrą kokybišką įvertinimą. Ir dėl tokio rinkos susiskaldimo dažnai vaistų kainos yra didelės ir trūksta patikimų duomenų. Taigi būtina rinkti duomenis ir atlikti įvertinimą, užtikrinantį kokybę, didinti konkurencingumą ir žinoma, atitinkamai taip pat vykdyti ir mokslinius tyrimus. Kitas aspektas, keliantis daugiau ginčių, yra medicinos prietaisai. Aš manau, kad komisijos pasiūlymas galėtų apimti daugiau. Kol kas trūksta duomenų, kad galėtume atlikti kokybišką tyrimą. Taigi būtina užtikrinti kokybiškus mokslinius tyrimus ir didinti inovacijas medicinos prietaisų srityje. Ir vis daugiau valstybių narių prašo bendradarbiauti šioje srityje, sutelkti duomenis ir dabar valstybėse narėse veikia 20 agentūrų ir jos turi įgaliojimus tyrinėti medicinus prietaisus, lygiai taip pat kaip ir atlikti vaistų klinikinius tyrimus. Taigi turime padėti šioms agentūroms bendradarbiauti šioje srityje. Nes direktyva dėl medicinos prietaisų, kuri įsigalios daugiausia sutelkia dėmesio į saugumo aspektą, tačiau nekalbama apie veiksmingumą. O tai yra svarbus aspektas, kai tvirtiname vaistą, kai tvirtiname prietaisą. Vaistas, lygiai taip pat kaip prietaisas, turi būti saugus, tačiau taip pat turi būti veiksmingas. Taigi būtina sukurti kažkokią sistemą, išduoti leidimams užtikrinančią tiek veiksmingumą, tiek kokybę ir saugumą. Taigi būtina didinti mūsų pramonės sektoriaus kokybę šioje srityje. Ir aš manau, kad e, dabar gera proga, taip pat ir medicinos prietaisų atveju, apimti e, inovatyvius prietaisus, e, galinčius turėti ypatingą poveikį žmonių sveikatui. Tai yra svarbu valstybėms narėms. Taigi manau, kad reikėtų didinti bendradarbiavimą šioje srityje. Ačiū tikiuosi, kad jūsų idėjos bus tikrai labai naudingos kolegijai Ering. Dar turime paminėti, kad pateikti pakeitimus galima iki gegužės 23 dienos 12 valandos. Tai yra vidudienio o ITRE balsuosime dėl šio pranešimo birželio 19 dieną, atsiprašau, Liepos 9 dieną. E, Leit komitete dar bus tvirtinami balsavimai, o paskui plenarinėje sesijoje balsuosime šių metų spalio pirmą. Bent jau taip yra numatyta. Taigi, baigiame aptarti pirmąjį punktą darbo atvarkėje. Antrasis punktas tai yra sprendimas dėl pirmo dalinio pakeitimo e, Junktinių Amerikos valstijų ir ES bendradarbiavimo memorandumas NAT 19406. Aš mačiau jau kolegą, vieną iš šešėlių pranešėjų, kuris jau yra pasirengęs, tačiau e, pirmiausia, aptariant šį pasiūlymo projektą, turėtume e, kai kurios aspektus paminėti. Supratimo memorandumas e, buvo aptartas, jie aptarė komisiją ir federalinė aviacijos administracija ir, buvo, ir šis memorandumas buvo pasirašytas 17 metų gruodžio 13 dieną ES vardu. Aš manau, kad oro transportas yra labai svarbus šiame reglamente, kadangi 60 procentų e, oro transporto e, paslaugų užtikrina ES ir JAV e vežėjai. Ši, sutarties dėl ES veikimo straipsniai 100 antroji dalis ir 218 straipsnis šeštoji dalis mm, suteikė galiojimus ES tvirtinti mm, tokį memorandumą. Taigi mes dabar turime laiko iki 10 valandos. 10 valandą pradėsime balsuoti. Prašau to nepamiršti. Ir dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjui ponui Paksui, kad jis galėtų pristatyti pasiūlymo projektą tris minutės jam galime skirti. Prašau. Ačiū ponia pirmininkė, gerbimi kolegos, kaip ir priklauso memorandumui, sustarimui aviacijos srityje, būsiu greitas ir konkretus. Junktinė Amerikos valstijų ir ES bendradarbiavimo civilinės aviacijos mokslinių tyrimų technologinės plėtros srityje memorandumas galioja nuo 2000 2011 metų. Ir per šį laikotarpį buvo pasiekta reikšmingų rezultatų, vykdant mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą oro eismo valdymo srityje. Visų pirma, priimant projektą CISAR, tai yra bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinio tyrimo programą, bei projektą NextGen, tai yra federacinės aviacijos administracijos administruojamą programą. Labai džiaugiuosi, kad šiuo sustarimu bus išplėsta memorandumo taikymos rytis ir jis apims visus oro eismo valdymo modernizavimo etapus, įskaitant ir dėgymą. Tokiu būdu bus užtikrintas vykdomos veiklos testinumas, plečiamas bendradarbiavimo mastas ir pasiekta dar daugiau technologinės pažangos bei plėtojami moksliniai tyrimai civilinės aviacijos srityje. Pritarimas Junktinių Amerikos valstijų ir ES bendradarbiavimo memorandumo dalinių pakeitimo sudarimui sąjungos vardu atitinka ES interesus, mokslinių tyrimų ir inovacijų bei transeuropinių tinklų politikas. Dėkuoju uždėmesi. Well, thank you very much for your introductory remarks. Labai ačiū už įžanginės pastabas. O dabar laikas šešėtiniams pranešėjams išsakyti savo nuomonės. Ponas Kali, matau, yra pasirengęs. Jis bus pirmasis kalbėtojas. Kiekvienam šešėliniam pranešėjui skiriamos dvi minutės. Prašau, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Manau, kad viskas, kas apima ES ir JAV bendradarbiavimą, yra iš tikrųjų sveikintina, nes iš tikrųjų to bendradarbiavimo trūko. Ir tai netitinka ES ir JAF interesų, nei mūsų istoriškai susikloščiusių santykių dvasios. Taigi mes turėtume kiekvieną klausimą svarstyti atskirai ir žinoma atsižvelgti į galaikę perspektyvą. Šis memorandumas mm, yra labai svarbus transportui ir žinoma, būtina užtikrinti bendradarbiavimą tarp JAV ir ES. Um, oro erdvės valdymas yra esminis dalykas, taigi labai svarbu ir toliau palaikyti ryšius, tęsti mokslinius tyrimus, vystyti bendradarbiavimą ir užtikrinti, kad atviro dangaus koncepcija e, veikia, kad e, kareivių saugumas yra užtikrinamas ir kad e, bendradarbiavimas vyksta veiksmingai, kad abi pusės tiek JAV, tiek ES yra palankiai nusiteikę. Pranešėjas ponas Paksas iš tikrųjų gerai padirbėjo ir mm, aš tikiuosi, kad ir toliau tęsime tokius darbus. Ačiū. Ačiū už pastabas. Ar būtų dar norinčių išsakyti savo mintis? SND frakcija? Ne. E, tuomet ponas Česak Labadiena, prašau. Ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Aš noriu nešėjui taipogi padėkoti už um, atliktą darbą. Mes kalbėsime apie daugiametę finansinę perspektyvą, e, daugiametę finansinę programą ir e, tokio pobūdžio memorandumai, tokio pobūdžio bendradarbiavimas rodo, kodėl daugiau lėšų turėtume skirti daugiametinėje finansinėje programoje e, investicijoms į bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis ir mokslinius tyrimus. 2011 metais buvo pasirašytas memorandumas ir jis susijęs su oro transporto valdymo sistemomis. E, taipogi moksliniais tyrimais ir plėtra šioje srityje. Bendradarbiavimas e, mokslo tyrimų ir plėtros srityje e, tikrai užtikrino didesnę pažangą oro sistemų valdyme. Mūsų strategijoje labai svarbu, kad ir toliau ši sistema veiktų. Todėl mes džiaugiamės, kad taryba nusprendė atnaujinti ir išplėsti memorandumą bei perkelti jo įgyvendimą į kitą lygį. Aš tikiuosi, kad oro transporto valdymų sistemos įgyvendinimas taip pat prisidės prie mūsų vidaus rinkos sėkmės. E, tai prisidės prie naujų darbo vietų kūrimo ir ekonomikos atsigavimo ES. Savo frakcijos vardu aš noriu patvirtinti, kad mes laikysimės pranešėjo pasiūlytos pozicijos ir mes paremsime protokolo išplėtimą. Ačiū. E, labai ačiū. Aš manau, kad padėtis tikrai ideali. Mes visi sutinkame su pranešėju. Ar dar kas nors norėtų išsakyti savo mintis šią temą? Prašau. Ne, niekas nerodo noro kalbėti. Kiek žinau, komisijos atstovų nėra. A, prašau, ponia Firing. Jeigu kas nors nori užduoti klausimų komisijai, mes paprašysime komisijos atsakyti į šios klausimus raštu. Taigi prašom, ponia Hering, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Ponia Maisner, Alde šešėjinė pranešėja, nori padėkoti pranešėjui už atliktą darbą. Ji mano, kad aviacijos srityje labai svarbu siekti tartutinių standartų, kadangi tai prisideda prie sažiningos konkurencijos ir inovacijų. Dėl to ji visiškai remia memorandumo, bendradarbiavimo memorandumo taikymos ryties išplėtimą. Tai leis ES ir Junktinės Amerikos valstijoms uh, dar glaudžiau bendradarbiauti, modernizuojant oro transporto valdymo sistemas ir prisidės prie tarptautinių standartų plėtojimo šioje srityje. Ačiū. Ačiū, kiek aš pažįstu šešėlinę pranešėją, jinai tikrai gerai susipažinus su šia tema, kadangi ji bendradarbiavimo šioje srityje dirbant Trant komitete ir ji tikrai domisi bendradarbiavimu tarp JAV ir ES. Pone Kumpranatry, ką tik prisijungė prie mūsų, ar ji norėtų pasisakyti šią temą? Taip, taip, kolegos, manau, ši tema yra pakankamai aiški. Bendradarbiavimas oro transporto valdymo srityje tarp ES ir JAV. Aš manau, kad pranešėjas teisingai pažymėjo kad verta tvirtinti memorandumo pakeitimą, e, didinant bendradarbiavimą e, mokslinių tyrimų srityje ir transporto valdymo srityje, taipogi civilinės aviacijos srityje. Oro transportas yra vienas sparčiausiai besiplėčiančių transporto būdų ir 7,8 milijardo keleivių tikimasi iki 36 metų. Ir netgi galima tikėtis, kad šis kiekis padidės beveik dvigubai. Be to turime užtikrinti, kad nepamiršime poveikio klimato kaitai. Taigi turime tobulinti technologijas, be to taip pat e, didinti biokūro vaidmenį aviacijoje. Aš manau, kad bendradarbiavimas galėtų prie to prisidėti. Dėl biokūro aš tikiuosi, kad ir toliau trišalėse dėrybose ši tema išliks aktuali, bet to reikia didesnio saugumo ir um, geresnio situacijų valdymo e, pasaulio oro uostuose. Ir Aš manau, kad šios dienos diskusija buvo tikrai naudinga. Iš tikrųjų yra nemažai iššūkių JEF ir ES bendradarbiavime ir aš pritarsiu pranešėjo rekomendacijoms. Ačiū. Ačiū už jūsų vertingas pastabas. Aš manau, kad saugumas iš tiesų yra labai svarbus. Iki šiol um, aviacijos tema ir uh, žalesis aspektas iš tikrųjų nebuvo pakankamai daug aptartas. Ši tema išliks aktuali diskusijose, dar kol kas tik tai prasideda darbas šioje srityje. O dabar laikas pranešėjui pasisakyti ir padaryti išvadas. Žodis jums. Pone pirmininkė, kolegos, iš tikrųjų aš dėkingas, kad pritarėte išsakyti pozicijai. Dar kartą norėčiau akcentuoti ES ir JAV bendradarbiavimo oro eismo valdymo civilinės aviacijos srities mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros klausimais svarbą. Aš e, tikrai dėkingas už pastabas, už pritarimą ir tikiuosi, kad e, pastabos bus įtrauktos į pranešimo tekstą, o pritarimas reiškia, kad šitas klausimas bus pritartas ir balsuojant. Dėkui. Well, thank you very much, colleague, for your Labai ačiū, labai ačiū už išvadas. Dabar yra 9 valanda 47 minutės, taigi 13 minučių liko iki balsavimo. Dar noriu priminti laiko terminus pakeitimų pateikimo data yra gegužės 23, 12 valanda, vidudienis. E, balsavimai ITRE birželio 19, 2018, o plenarinėje sesijoje tikimasi balsuoti e, rugsėjo mėnesį šiais metais. Dėkoju visiems, dabar padarykime pertrauką iki 10 valandos ir tuomet balsuosime, galite atsigaivinti.

Gerbiami kolegos, jau 10 valanda. Prašyčiau jūsų užimti savo vietas. Pagal mūsų programą turime pradėti balsuoti seen uh, in the pink, uh, pink, uh, pink uh, font. The, uh, the, exactly. But look at them. So it, it Please take out your. Uh, prašau paruošti savo korteles, ne verslo korteles, bet ne vizitinės, bet balsavimo korteles. Turime visų pirma patikrinti, kiek mūsų susirinko iš kiekvienos frakcijos. Pone Toja ieško savo kortelės, gal galiu Jums e, paskolinti kortelę. Who possess the card of Madame Toja? Kas turi ponios Toja kortelę? Well, the guard doesn't take care about us properly.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 įvertinkime, kiek mūsų iš kiekvienos frakcijos yra. Prašome man pademonstruoti, kas yra čia. Taigi gerai, puiku, pradedame balsuoti. Did everyone vote? Ar visi balsavo? I'm closing the vote. Baigiame balsuoti. Pone pirminkė, atsiprašau, Neturiu savo kortelės, bet esu čia. So to... Gerai. Skaičiuosime 1, 2, 3 papildomus balsus be kortelių. Gerai. Šiuo atveju netgi EPP nėra per daug. Ne, nedažnai tai būna, kiek pamenu. Gerai, gerai, su jumis kartu galiu skaičiuoti. Pradėsime balsuoti dėl klausimo, į kurį atsakoma žodžiu įskaitytosios operacijų knygos technologijos ir blokų grandinės. Pranešėja Eva Kaili galutinis balsavimas dėl klausimų, į kurį atsakoma žodžiu. Vardinis balsavimas, kas už, pradedame balsuoti. Vote is closed. Balsuoti baigiame. 55 plus ponia Toja už Tikiuosi, kad netrukus jūsų padėjėjai atneš jūsų kortelę. Pirminkė, gal galėtumėte paminėti, kad vienas asmuo balsavo prieš. Paskelbsime šią informaciją viešai. Ar gerai, ar tiks jums? Gerai. Toliau kitos temos. Pasiūlymas priimti rezoliuciją. Pradėsime nuo dešimtosios dalies. Pirmasis pakeitimas. Pranešiai siūlo balsuoti už, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Pirmasis kompromisas susijęs su A konstituojamojo dalimi. Kas už? Prieš? Susilaikę? Priimta. Šeštasis pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikę? Atmesta. Septintasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. Antrasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Trečiasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Penkioliktasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Ketvirtasis pakeitimas. E, kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Dvidešimt antrasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Pasitikrinkime dėl šio 22 pakeitimo. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta, ne? Taip. Okay lemiamas balsas, kad tik buvo papildomai paskaičiuotas. Gera pastaba, bet vis dėlto turime paskaičiuoti ir papildomus balsus, priimta. Pritarta 22 pakeitimui, toliau 24 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, Patikrinkime. 24 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Pritarta. Penktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 28 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 29 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 30 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę Priimta. 31 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 32 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 34 pakeitimas. Kas už? prieš, susilaikę, atmesta. 35 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. Šeštasis kompromisinis pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. 38 pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 39 pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, priimta. 40 pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, priimta. 41 pakeitimas, jeigu jis bus patvirtintas, 42 atkris. Kas už? Ačiū. Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Taigi 42 atkrenta, toliau 43 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 44 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patikrinkime dėl 44 pakeitimo. Prašome balsuoti. Electronic vote. Electronic vote. RCV, yeah? One EPP too many. One EPP e too many. Per daug vieno EPP narių to man ir truko. Tik tai. Yeah. So vote is closed. Baigiame balsuoti. Pritarta šiam pakeitimui. 45 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 46 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikę? Atmesta. 47 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikę? Priimta. 48 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikę? Priimta. Septintasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 55 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Gal patikrinkime dėl šio pakeitimo. Pradedame balsuoti. 55 pakeitimas. Prašome balsuoti. I'm closing the vote. Baigiame balsuoti. Pritarta. 56 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 57 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 58 pakeitimas kas už. Prieš susilaikę, priimta. 59 pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 60 pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, priimta. Aštuntasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 68 pakeitimas, jeigu jis bus priimtas, 69 atkris. Taigi, kas už? Dėl 68. -ojo. Ačiū. Kas prieš? Prieš. Ačiū. Kas susilaikė? Priimta. 69 69 atkrenta, 9 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 81 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 82 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 83 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 84 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 10 kompromisinis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 89 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 11 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 90 trečiasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 94 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 12 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 98 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Norite patikrinti? Gerai, patikrinsime. 98 pakeitimas, prašome balsuoti. Closing the vote. Balsuoti baigiame. Ar viskas aišku dabar? Compromise amendment 13. 13 kompromisas kas už? prieš, susilaikė, priimta. 105 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 106 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 107 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 108 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 14 kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 115 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 116 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė. Patikrinkime dėl šio pakeitimo, ne viskas aišku. 116 pakeitimas. Prašome balsuoti. I'm closing the vote. Baigiame balsuoti. Pritartas šiam pakeitimui. 117. Kas už? Prieš? Susilaikė? Patikrinkime ir dėl šio pakeitimo. 117 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Closing the vote. Baigiame balsuoti. Akivaizdžiai pritarta šiam pakeitimui. 118 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 15 kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 123 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 16 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta Priimta. 127 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 128 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 129 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė. Pasitikrinkime dėl šių pakeitimų. 129 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Closing the vote. Baigiame balsuoti. Atmesta. Didžioji dauguma. Nors atrodė neaišku. Toliau 130 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. 131 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 132 pakeitimas. Jeigu jis bus priimtas, 133 ir 134 pakeitimai atkris. Taigi 132 e, kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 100. 33, jeigu bus patvirtintas kitas atkris, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Gerai. Pasitikrinkime dėl 133 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Vienu EPP nariu per daug, ar gali tai būti taip teisingai. Gerai, ačiū. Baigiame balsuoti. Pritarta šiam pakeitimui. Taigi 134 atkrenta. 135 kas už, prieš, susilaikė. Turime pasitikrinti. 135 pakeitimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 136 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 137 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 138, jeigu jis bus patvirtintas, 139 atkris, taigi 138 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 138 e, patikrinkime, pradedame balsuoti. Closing the vote. Balsuoti baigiame. Priimta. 139 atkrenta, 140 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 141 kas už, prieš, susilaikė. Patikrinkime. 141 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 142, jeigu bus patvirtintas kitas atkris, kas už 142 prieš susilaikė, priimta. 143 atkrenta, 144 jeigu bus patvirtintas, kitas atkris, 144 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 145 kas už, prieš, patikrinkime dėl 145. -ojo. Pradedam balsuoti. Closing the vote. Balsuoti baigiame. Pritarta šiam pakeitimui. 146 kas už, prieš. Atrodo, kad panašiai pasiskirsta balsai. Pritarta. 147 kas už, prieš Patikrinkime dėl 147 pakeitimo. Balsuoti baigiame. Pritarta. 148. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patikrinkime 148 pakeitimas. So 148, I'm closing the vote. Balsuoti baigiame. Pritarta. 17 kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. 152 pakeitimas. Kas už? prieš, susilaikė, pritarta. 18 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 159 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patikrinkime dėl 159 pakeitimo, pradedame balsuoti. Closing the vote. Balsuoti baigiame. Pritarta. 160 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 161 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 162 Jeigu bus patvirtintas 64-asis atkris kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 163-asis, jeigu bus patvirtintas 164-asis at, atkrenta. 163-asis kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 164 atkrenta, 165 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 166 atkrenta, 19 kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 173 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė susilaikė, pritarta. 175 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 176 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 177 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 178 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 179 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 180 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 181. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 182. Jeigu bus patvirtintas, kitas atkrenta. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Taigi 183. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 184. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 185. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 186. Jeigu bus patvirtintas kitas atkrenta. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 187 atkrenta, 188 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 189 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 190 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 191. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 192. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Dabar balsuojame dėl viso pasiūlymo su pakeitimais. Pradedame balsuoti. Close the vote. I'm closing the vote. Baigiame balsuoti. 52 už, 6 susilaikė, 1 prieš. Sveikiname pranešėją, ponia Kailį. Well, vote vote... Toliau balsuosime dėl klausimų, kurį atsakoma žodžiu. Markus Piper pranešės. MVI apibrėžimas, vardinis balsavimas, dėl klausimai, kurie atsakoma žodžiu. Prašau balsuoti. Vote is closed. Balsuoti baigiame. 47 už 10 prieš, puikiai dauguma, sveikiname. Dabar perkime prie rezoliucijos. <laughs> Kalbuojate, viskas bus taip paprasta. Pirmas kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Pritarta. 23 pakeitimas. Jeigu jis bus patvirtintas, 25 pakeitimas 25 pakeitimas, jeigu jis bus patvirtintas, 23-24 atkris. Taigi, kas už 25 pakeitimą, kas prieš atmesta. 24 pakeitimas. Ne, norite pasitikrinti dar dėl 25. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 24. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. 24 pakeitimas. Balsuoti baigiame. Pritarta. 23 atkrenta. 26 pakeitimas, jeigu jis bus patvirtintas, 27 pakeitimas atkris. Kas už dėl 26? Kas prieš? Susilaiko, atmesta. 27 pakeitimas. Dėl 26 norite pasitikrinti elektroniškai, gerai, prašom dėl 26 balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 27. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta aiškiai. Antras kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Pritarta. Trečias kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Pritarta. Ketvirtas kompromisas. Ketvirtame puslapyje. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Pritarta. Penktas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Pritarta. 67 pakeitimas, kas už? Net ponetoja už. Kas prieš? Susilaiko. Pritarta. Šeštas kompromisas, kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. 76 pakeitimas, kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 79 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Gal geriau pasitikrinti elektroniškai dėl 79 pakeitimo. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Septintas kompromisas kas už, kas prieš. Susilaiko. Priimta. Antroji 82 pakeitimo dalis, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Aštuntas kompromisas už dviejų puslapių. Kas už, kas prieš, susilaiko, e, reikia pasitikrinti dėl aštunto kompromiso. Balsuoti baigėme atmestą vieną balsą persvarą. Mm, kiti pakeitimai tada. Toliau. Uh, later, my dear. Vėliau, vėliau. 91, 92 pakeitimai kartu. Kas už? Kas prieš? susilaiko atmesta. 96 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 93. Norite pasitikrinti? Gerai. 96 prašom balsuoti elektroniškai. Balsuoti baigiame. Atmesta. 93. Kas už, kas prieš. Susilaiko atmesta. Šimtasis kas už, kas prieš. Susilaiko atmesta. Šimtas antrasis kas už, kas prieš. Susilaiko atmesta. 95. Kas už, kas prieš. Susilaiko atmesta. 94. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 99. Kas už? Kas prieš? E, pasitikrinkime elektroniškai. Dėl 99 prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Dabar 98 pakeitimas, dėl to, kad prieėmėm 97 ir 101 pakeitimus. Taigi, 98 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 103 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 104 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 105. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 108. Kas už, kas prieš. Pasitikrinkime dėl 108 pakeitimo. Prašau balsuoti elektroniškai. Balsuoti baigiame. Atmesta. 112. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Atmesta. 109. Kas už, kas prieš. Priimta. Šimtas tryliktas, šimtas keturioliktas, šimtas penkioliktas ir šimtas septynioliktas atkrenta. Tuomet turime balsuoti dėl 111 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime elektroniškai. Prašau balsuoti dėl 111 pakeitimo. Balsuoti baigėme. Priimta. Taigi,

Mm, pasitikrinkime elektroniškai dėl 106 pakeitimo. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 107 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 110. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkim. Dėl 110. Pradedam balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 116 pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaiko atmesta. 118 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko priimta. 119 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Devintas kompromisas kas už, prieš. Pasitikrinkime dėl devinto kompromisinio pakeitimo. Balsuoti baigiame. Atmesta. Ne, ne, ne, ne. Priimta. Ne, ne, ne. Jokios katastrofos. Verčiam dar vieną lapą. Dešimtas kompromisas. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Priimta. Vienuoliktas kompromisas. Kas už, prieš. Susilaiko. Priimta. 141 pakeitimo antra dalis tekstas, todėl ragina komisija 25 procentus MVI apibražimo ir tai yra ta antra dalis 141 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime elektroniškai. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 142 už prieš. Pasitikrinkime. Dėl 142 pakeitimo elektroniškai prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Dvyliktas kompromisas. Kas už? Kas prieš? susilaiko, pritarta. 13 kompromisas kas už, prieš, susilaiko, priimta. 157 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 158 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. A kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. B kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. C kompromisas, kas už, Kas prieš? Susilaiko priimta. 13 pakeitimas. Jei bus patvirtintas, 14 ir 15 pakeitimai atkris. Taigi, 13 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 14 pakeitimas. Jei jis bus patvirtintas. Taigi, 14 pakeitimas. Kas už, kas prieš? Pasitikrinkime elektroniškai, prašom balsuoti dėl 14 pakeitimo. Baigiam balsuoti dėl 14. Prieimta 15 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Šešioliktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Septynioliktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Aštuonioliktas. Kas už? Kas prieš? susilaiko priimta. Ir galutinis balsavimas vardiniu būdu. Prašau balsuoti. Closing the vote. Balsuoti baigiame. Aiškiai pritarta, sveikiname pranešėją, dėkojame, įveikėme ir antrąjį balsavimą.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 reikėtų padaryti trumpą dviejų minučių pertraukėlę, kad galėtumėt savo nuostabiom mintimis pasikeisti su kolegomis. Ir po dviejų minučių tęsime darbą. Be 10.11 tęsime darbą. Dviejų minučių pertrauką. Thanks a lot. <laughs> Thank you. <laughs> ah, it's always tough job, uh, such a rotation. It's, it's Well, Mėly kolegos, prašau jūsų jau baigti savo mm, tokias na, artimas diskusijas ir teskime darbą pagal darbo atvarkę. Um, jeigu jums trukdau, kolegos, labai prašyčiau jūsų, na, išeiti už salės, kad aš jums netrukdyčiau. Jūs ten galėsite tęsti savo pokalbius. Ačiū. Taigi dabar mes turime aptarti štai tokį klausimą. Mm, pasiūlymas dėl mm, ES ir Junktinių Amerikos valstybių vyriausybės susitarimų dėl mokslinio technologijų bendradarbiavimo galimo pratesimo. Mes svarstome mm, pranešimo projektą ir mūsų pranešėjas yra Rolandas Paksas. Uh, pasiūlyme kalbama apie esamo susitarimo dėl mokslinio technologinio bendradarbiavimo tarp ES ir JAV pratesimo. Tai jau būtų ketvirtas to susitarimo pratesimas. Ir šio susitarimo tikslas, kaip dokumentai yra aiškiai pasakyta, yra paskatinti e, darbiavimą veiklą e, abiems pusėms svarbiose e, mokslo tyrimų, inovacijų, technologijų srityse. Esamas susitarimas baigėsi šių metų spalį, baigė galioti. Todėl Europos parlamento buvo paprašyta pakankamai sparčiai e, veikti šiuo klausimu ir jau Liepos mėnesio plenarnėje sesijoje patvirtinti savo pritarimą. E, aš norėčiau paaiškinti Jums, kad štai toks yra tvarkaraštis. Ir šiam klausimui aptarti skiriame bent 10 minučių Ponas Paksas gal norėtų dabar mums pristatyti savo pranešimo projektą. Prašau, ponia Paksai. Ačiū pirmininkė, kolegos. E, iš tikrųjų, ES ir JAV e, mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo sustarimas galioja nuo 1998 metų. Kaip teisingai pastebėjo pirmininkas, dabartinis sustarimas baigė galioti 18 metų, tai yra šių metų spalio 14 dieną. Ir sustarimo galiojimas buvo protestas tris kartus. Trečiais metais, aštuntais, tryliktais metais, kas kart penkių metų laikotarpiai. Jo sudaromos galimybės Junktinio Amerikos valstijų ir Europos mokslininkams dalyvauti vieni kitų mokslinių tyrimų ir plėtros veikloje. Per tą laikotarpį yra pasiekta didžiulės pažangos ir svarbių laimėjimų, išaugo mokslininkų srautai, investicijos bei bendradarbiavimo veiklos mastas. Aš pažymėčiau, kad Amerikos, Junktinės Amerikos valstijos yra svarbi ES partnerė mokslo, technologijų ir inovacijų sritise. Todėl labai svarbu ir toliau skatinti, plėtoti ir palengvinti mokslinį bei technologinį bedarbiavimą, tarp abiejų susitarimo šalių. Taip pat labai svarbu, kad sustarimas dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo būtų pratestos dar penkiems metams. Tokiu būdu bus galima pasiekti dar daugiau technologinės pažangos, plėtoti strateginę partnerystę ir stiprinti abipusiai naudingą bendradarbiavimą, kuris sudarytų palankes sąlygas ekonomikos augimui, darbo vietų kūrimui bei gyvenimo kokybės gerinimui. Tiek trumpai apie šitą pranešimą ir dėkoju uždėmesi. Labai ačiū už jūsų įžanginį žodį, ponia Paksai. Dabar šešilniai pranešėjai galėtų išsakyti savo nuomonę, kiekvienam po dvi minutės skirsime. EPP? Ne? Socialdemokratai, nieko nėra, ECR. Panas Česak. Prašom jums žodis. E, Ačiū pirmininkė. Aš jau antrą kartą e, šiandien pasisakau dėl tikrai labai svarbaus ES ir JAF bendradarbiavimo mm, mokslo technologijų srityje. Europos JAF yra labai svarbi partnerė e, gyvenant Horizonto 2020 programą. Mes turime tikrai labai daug bendradarbiavimo tarp mokslininkų, yra e, bendrai e, parengtų labai daug ir patentų, ir įvairių leidinių, yra labai daug mokslo tyrimų veiklos vykdomos bendrai. Todėl labai sveikinu tą iniciatyvą, kad taryba pasiūlė pratesti šį susitarimą. Tikrai mes turime imtis daugiau iniciatyvų mokslo tyrimų, technologijų plėtros srityje, kad galėtumėm neatsilikti nuo skaitmeninių iššūkių kylančių mūsų ekonomikai. Tad aš manau, kad yra visiškai logiška, kad mes siekiame stiprinti mūsų bendarbiavimą su JAV tam, kad paskatintumėm ekonomikos augimą abiejose Atlanto pusėse, kaip pranešėjas ir paminėjo. Šis susitarimas taip pat leidžia abiem pusėm dirbti kartu ieškant bendros strategijos mokslo tyrimų ir inovacijų srityje. Ir akivaizdu, kad mokslo tyrimai darosi vis labiau tarptautinio pobūdžio ir todėl reikia dirbti kartu um, pasauliniu mastu, keičiantis geriausią praktiką. Tai yra labai svarbu ES, kad mes gautumėm geresnę prieigą prie um, mokslo tyrimų technologijų, kurios taip plėtojamos JAV labai svarbu yra daugiau siekti pažangos mūsų bendarbiavime su JAV. Iš tikrųjų, mokslo e, technologijų, e, inovacijų srityje mes labai siekiame glaudesnio bendarbiavimo, todėl labai remiame pranešėjo poziciją. Tai labai puikus pranešimas, tikrai viskas išsamei aptarta, mes jokių pakeitimų neteiksime. Uh, Dėkoju. Alde, kas pavaduoja Angeliką Mlinar, ponas Kal... Pone Kalas pasisakys, taip, prašom. Ačiū. Mūsų šešėlinė pranešėja sveikina pranešėjo nuomonę, kad reikia paremti tarybos pasiūlymą ir prateisti ES žvėjandarbiavimo susitarimą su JAV kitam laikotarpiu, nes tai yra labai svarbu mūsų mokslininkų bendruomeniai. Tai yra taip pat puikus žingsnis ir žymint susitarimo dėl mokslinio technologijų žvėjandarbiavimo 20-metį. Mm, Aškinamojo dalyje, kur pranešėjas kalba apie tai, kad svarbu yra pratesti tą bendradarbiavimą, jis teisingai pabrėžia, kad tai tai yra prasmingas bendradarbiavimas su JAV, kadangi tai yra aktyviausia partnerė iš ne Europos valstybių, kuri tikrai labai aktyviai dalyvauja programą Horizontas 2020. Taip pat labai svarbu, kad mūsų bendradarbiavimas būtų atviras, kad būtų galima įveikti nacionalistinių kažkokių tai tendencijų e, pasireiškimus, kurie pastebimi mūsų e, prekybiniuose santykiuose. Iš tikrųjų labai svarbu stiprinti mūsų santykius, gerinti bendradarbiavimą bendradarbiavimą derinti programas strateginėse sritise mm. observatorijos e, stebėjimo centro um, išvadose 2016 metų JAV paskelbtose yra pasakyta, kad iš tikrųjų technologinių požiūrių tai yra stipriausia valstybė pasaulyje, tačiau mm, mokslo E, ir te, e, technologijų plėtros finansavimo mažinimas turėjo labai neigiamo poveikio. Ir ypač reikia turėti omenyje dabartinės vadovybės sprendimus. Vos prieš kelias dienas JAV federalinis biudžetas buvo patvirtintas ir ir NASOS e, CO2 stebėjimo sistemai nuspręsta nebeskirti finansavimą. Taigi tai yra labai aktualūs pasikeitimai. Reikia ieškoti, aišku, vidutinės trukmės laikotarpio sprendimų, reikia aps, apjungti savo išteklius, kuriant žinias, technologijas, reikia galvoti apie visus gyvenimo būdo ir aplinkos pasikeitimus ir prie to prisitakyti. Aš suprantu, kad jau laikas mano baigėsi, bet tiesiog pirmininkė labai norėjau padėkoti už šį pranešimą. Holding. Ačiū, ačiū, kad laikotės pasisakymo limito. Dėkuoju už jūsų pastabas. Dėkuoju ir poniai Nibler, kad ji seka mūsų diskusijas, bet labai stengiasi mums netrukdyti, skleisdama savo geras mintis aplink. Dabar. E, Mastaisen. Uh, Adam Tyson iš RTD generalinio direktorato iš komisijos. Ačiū pirmininkė, dėkoju parlamento nariams, kurie šį rytą pasisakė. Kaip e, jau ir sakė parlamentarai, tai yra labai svarbus susitarimas mūsų akimis ir tai yra politinė bazė e, tolesniam dialogui dėl tų bendrų tikslų, e, kuriuos mes stengiamės kurti ir palaikyti tarp ES ir JAF. Ir kaip kolegos sakė, tokiu būdu iš tikrųjų mes galėsime savo strategiją dėl globalinių iššūkių tiksliškai nukreipti, nes iš tikrųjų, nežiūrint į tam tikrų sunkumų, tie iššūkiai yra bendri ir ypač dėl e, biudžeto suvaržymų kai kurių apkarpimų JAV, kaip kad parlamentarai jau tik paminėjo. Taigi e, šis pratesimas leistų mums bendradarbiauti toliau penkerius metus ir pagal naują programą mes galėtumėm jau naujų e, laikotarpių taip pat toliau bendradarbiauti. Labai svarbu, kad iš tikrųjų sparčiai būtų uh, pažiūrėta į, į, tą, į to klausimo tvirtinimą parlamente. Mes labai lauksime jūsų balsavimo Liepos mėnesį, kad spėtumėm viską padaryti. Ačiū. Norėčiau e, pamatyti taip pat ir tą kokią nors santrauką rezultatų, kiek naudingas buvo tas susitarimas ES, iš tikrųjų, jeigu galėtumėt mums pateikti, nes uh, tikrai tai būtų labai įdomu. Mes uh, tikimės, kad um, atsižvelgiant į mūsų pastangas, kaip galima sparčiau pritarti šiam siūlomam um, pratesimui sutarties, mes norėtumėm taip pat iš jūsų gauti ir informacijos apie tai, kiek naudingas tas susitarimas buvo mums. O dabar dar kartą žodis pranešėjų e, baigiamosioms pastaboms. Ačiū pirmininkė. Aš dėkoju kolegoms, dėkoju Česakui kolegai Kalus, komisijos nariui, kad pritarite pranešimo dvasiai, pritarite mano pozicijai. Dar kartą noriu akcentuoti, kad ES ir JAV mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo svarbą ir poreikiai stiprinti bei didinti bendradarbiavimo mastą ir apimti. Dar kartą dėkoju už palaikymą ir tikiuosi, kad tas pranešimas uh, bus naudingas ateinantiems penkiems metams. Well, thank, uh, thank you for your concluding remarks. Ačiū už Jūsų baigiamasias pastabas. Aš noriu pabrėžti, kad terminas pateikti pakeitimus dėl šio pranešimo yra kiekužės 23 vidudienis. Dabar toks numatomas tvarkaraštis Kaip minėjau, pakeitimų pateikimas terminas, e, pateikimo terminas gegužė 23 vidudienis, balsavimas įtrėje birželio 19, o balsavimas plenarnėje sesijoje numatoma Liepos mėnesį šiais metais tam, kad sutiltumėm į tą tvarkaraštį, kurio mūsų prašo laikytis komisija. Ačiū visiems dalyvavusiems diskusijose. Dabar, manau, Galime perėti prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra keitimasis nuomonėmis su Europos komisija e, generaliniu direktoriumi Roberto Viola, kuris dabar ir bėga pas mus kaip tik kad prisijungtų prie mūsų ir pasidalytų savo šviesiamis mintimis apie skaitmeninimo iniciatyvas prieš ir po 2020 metų, įskaitant dirbtinį intelektą ir domena.eu. Taigi, ponas Viola iš karto galės ir pradėti savo pasisakymą. Mr. Chairman, honorable members of the ITRE committee, thank you very much for... Ponas pirmininkė, gerbiami įtra komiteto nariai, labai dėkui už sutiktą galimybę kreiptis į Jūs tokią svarbę dieną, nes šiandieną Sofijoje Europos, Europos lyderiai rengia vakarienę ir viena iš temų, kurie, kuri bus aptarnėjama per vakarienę, yra inovacijos Europos komisija išleido komunikatą dėl skaitmeninės rinkos ir pasiūlymų šioje srityje. Tai labai aktuali tema, taigi mano pasisakymas taip pat irgi pačiu laiku dabar nuskambės. Ir galiu pasakyti, kad ne vien iš mandagumo noriu padėkoti įtrei už atliktą darbą bendros rinkos rytyje. Tai ypatingas dėkingumas. Tens įtrem labai intensyviai dirba ir iš tikrųjų sparčiai žengėme į priekį, rengdami dokumentus dėl bendros rinkos ir bendros skaitmeninės rinkos. Jau vien tai, kad piliečiai turi bendrą vidaus rinką be sienų, kad piliečiai gali judėti laisvai po visą Europos Sąjungą, kad jie gali naudoti savo prietaisais be geografinio blokavimo ir kad nuo šių metų galės apsipirkti internetu be jokių kliūčių. Tai yra didžiuliai pasiekimai, tiek parlamento pasiekimai, tiek komisijos pasiekimai. Tačiau tai tik pradžia, tai galėtume pasakyti tik paviršius. Yra daugybė svarbių reformų vidaus rinkoje, kurias turime baigti. Ir aš jas išvardinsiu, ne pagal svarbą, bet taip, kaip aš jas prisimenu. Pavyzdžiui, telekom e, reforma. Mes tikimės, kad iki birželio mėnesio bus surastas bendras sutarimas šią temą. Ir iš tikrųjų taip tas e, svarbių postumių e, bendrai rinkai. Taip pat kibernetinio saugumo aktas vėlgi Enisai suteiks atitinkamus nuolatinius įgaliojimus dėl sertifikavimo ir tikimės, kad iki metų pabaigos e, galėsime pasirašyti susitarimą. Taipogi svarbus darbas vyksta audiovizualinių technologijų srityje ir tikimės, kad e, tai taps nauja audiovizualinių paslaugų direktyva. Taipogi autorinių teisų srityje vyksta svarbus darbas, kapsat e, reglamentas taipogi yra svarbus bei kiti dokumentai. Sąrašas ilgas ir aš galėčiau vardinti ir toliau. Tačiau dabar norėčiau pirmiausia paminėti, ką mes nuveikėme balandžio mėnesį ir gegužės pradžioje. Balandį pristatėme svarbų paketą dėl skaitmeninės vidaus rinkos ir paskui gegužės pradžioje e, komisija pristatė daugiametės finansinės programos e, strategiją. Dėl skaitmeninės rinkos iš daugelio pasiūlymų aš pabrėžčiau komunikatą dėl dirbtinio intelekto, kadangi žinau, kad tai svarbu šiam komitetui. Tai mm, atspindi komisijos idėjas dėl dirbtinio intelekto. Šis pasiūlymas siūlymas remiasi trim ramščiais. Dirbtinis intelektas yra svarbi inovacijų sritis. Svarbu, kad e, mūsų universitetai, mūsų įmonės eitų technologijų prieš akiją. ES robotikos rytyje iš tikrųjų pirmavo dėl Horizon programos, dėl kitų programų, tačiau dėje tas verslumas šiek tiek e, nuslūgo, sulėtėjo darbo tempas ir mes pradedame pralaimėti prieš kitas šalis, ne ES šalis. Dabar pirmauja daugiausia ne ES įmonė šioje srityje. Taigi mes norėtume, kad dirbtinio intelekto inovacijos susitelktų ES. Dirbtinis intelektas gerina žmonių gyvenimo kokybę tiek medicinos srityje, tiek e, viešųjų paslaugų srityje, užtikrina saugumą darbo vietoje, suteikia daug galimybių. Tačiau, žinoma, ir tai yra antrojo ramščio dalykas, yra ir daugybė iššūkių. Dirbtinis intelektas transformuoja mūsų darbo metodus, mūsų požiūrį į socialinius iššūkius. Ir Tai dėl to reikia apmokyti darbuotojus, suteikti jiem naujų įgūdžių, e, suteikti pažangesnių įgūdžių. Tai svarbus uždavinys, nes dirbtinis intelektas transformuos daugybę sektorių. Ir galiausiai trečiasis ramstis - etiniai ir teisiniai klausimai dirbtinio intelekto srityje. Manau, kad ES gali būti unikali, gindama savo vertybės ir savo teisyną ir užtikrindama, kad e, dirbtinis intelektas į mūsų visuomenę įsilietų skaidriai ir tvariai, išsaugant pagrindinės žmonių teises visais atžvilgiais. Mes nenorime dirbtinio intelekto sistemų, kurios spręstų žmonių ateitį. Mes nenorime, kad žmonės būtų skanuojami ir tikrinami, ar jiems galima suteikti paskolą, įstoti į universitetą ar priimti į darbą tiesiog automatiškai be žmogaus įsikišimo. Tai mūsų visuomeniai ne, nėra priimtina. Ir mes e, esame šiek tiek sunerime dėl kai kurių dirbtinio intelektų sistemų, kurios buvo įdėktos Kinijoje sakykime, tos sistemos peržiūri paskolų išdavimo tvarką šeimoms ir tai yra visiškai dirbtinės sistemos. Taigi mes norime užtikrinti dar mm, kokybę, gyvenimo kokybę piliečiams, tačiau tą kokybę užtikrinti, nepažeidžiant mūsų teisinių ir etinių vertybių. Jeigu mums pavyks tai padaryti, komisija yra įsitikinusi, kad ES gali žengti unikaliu ir tvariu keliu link dirbtinio intelekto. Tai atsispindi ir mūsų daugiametėje finansinėje programoje bei jos organizacinėje struktūroje. Gegužės antrą dieną paskelbę komunikatą dėl dirbtinio intelekto, mes paskelbėme, kad e, skaitmeninės Europos programa dabar jau tapo uh, daugiametės finansinės programos dalimi. Tai yra didesnio skyriaus dalis, tas skyrius yra bendra rinka ir inovacijos. Ir daugiau kaip 8 milijardai eurų yra skirta pokyčiams šioje srityje. Šiame skyriuje taip pat bus nauja pagrindų programa Horizon Europe ir taip pat programa skirta skaitmeniniai Europoje. Ir taip pat koordinacinė SEF programa. Mes e, kol kas e, užtikriname, kad SEF yra tik tai infrastruktūra. Anksčiau buvo tai infrastruktūra ir paslaugos. Ir visa tai pateks į skaitmeninės Europos programą. Ir e, mes norime susitelkti į keletą pagrindinių iššūkių ir užtikrinti galimybę sukurti superkompiuterinės galės, taipogi naudoti duomenis dideliu mastu ir įdėkti dirbtinį intelektą viešuosiuose paslaugose. Taipogi būtina bus užtikrinti kibernetinį saugumą. Kibernetinis saugumas yra susijęs su meistrystės centrų kūrimu šioje srityje vėlgi tai apims dirbtinį intelektą, duomenis ir saugių kompiuterinio ekosistemų kūrimą. Tai tiek glaustai. Galiu papasakoti, ką mes ketiname nuveikti dirbtinės intelektos srityje. Dėl kitų paketų vėlgi tai yra labai glaudžiai susijęs su tuo, apie ką kalbėjau. Mes norime sukurti bendrą duomenų erdvę ES galiotų tos pačios duomenų apsaugos taisyklės, e, tos pačios duomenų, asmens duomenų apsaugos taisyklės. E, dirbtinis intelektas e, jau amžių amžius yra tikrovė, realybė. Aš buvau studentas, kai buvo bandomas dirbtinis intelektas – Kągi dabar keičia naujos technologijos? Naujos technologijos leidžia prisijungti prie didžiulių duomenų kiekių. Taigi duomenys turi tapti neatsiema mūsų gyvenimų dalimi. Daugybė duomenų saugoma Junktinėse Amerikos valstijose dabar ir dėl to JAV turi didžiulį konkurencinį našumą. Todėl mes pasiūlėme duomenų paketą, kuriuo siūloma peržiūrėti atitinkamas direktyvas ir šio komiteto e, komisijos ir parlamento vienas šis sėkmės komponentų yra duomenų konsolidavimas ES. Taigi dabar žiūrime į viešojo intereso paslaugą, žiūrime į atvirus duomenis ir į tai, kaip administracija juos apdaroja, nes kuo geriau apdarojami duomenys, tuo geriau galėsime juos panaudoti dirbtinio intelekto srityje. Taipogi mes nenorime reglamentuoti duomenų mainų tarp privačių įmonių. Mes tiesiog pateikėme rekomendacijas, tokias minkštas gairias e, geresniam duomenų srautų tvarkymui. Taipogi siūlome sažiningumo taisyklės e, susijusias su platformomis, siekiant užtikrinti, kad e, platformos e, veiktų skaidriai dirbdamos su ES verslais, kad jos veiktų taip, kaip reikia geriems ir patikimiems verslo ryšiams. Ir žinoma, mes sutelksime dėmesį į duomenų srautus ir duomenų mainus Europoje. Dėkui pirmininkė, čia buvo iš tikrųjų nemažai informacijos pateikta, dar galėčiau kalbėti, tačiau turiu jau baigti savo pasisakymą. Ačiū, jūs tikrai tik tai minutę viršite pasisakymo laiką, tačiau aš suprantu, kad jūs turite didžiulį aštuonių dokumentų paketą, kurį turite um, apibūdinti, paaiškinti dirbtinio intelekto svarbą ES, bendros duomenų erdvės svarbą ES, informacijų svarbą, komisijos rekomendacijas dėl prisijungimo prie mokslinės informacijos, taip pat e, gairės dėl duomenų mainų. Tai yra daugybė sudėtingų ir skirtingų temų, kurios nagrinėjamos ne tik komisijoje, bet ir parlamente. Ir iš tikrųjų netaip ir lengva jas visas apibendrinti per 10 minučių. O dabar panašu, kad turime nemažai laiko diskusijoms. E, koordinatoriai ar jų pavaduotojai, kiekvienas galės kalbėti po tris minutės. Vėliau kiti nariai galės pasisakyti po vieną minutę ir kadangi mūsų nėra tiek daug, diskusijos, mano manimu, gali būti tikrai įdomios, nes visi turės galimybę išsakyti savo nuomonę. Pirmiausia, EPP atstovas. To, to try... Ačiū pirmininkė. Galbūt netgi trumpiau kalbėsiu nei tris minutės, nes laiko nedaug. Akivaizdu, kad nieko nauja, jau daugelį metų niekas nesikeičia. per pastarusius dešimtmečius e, buvo nemažai filmų apie dirbtinį intelektą įvairiausių ir taip toliau, bet jų sudėtingumo lygis buvo e, įvairus ir žinoma, dabar jau viskas pasikeitė, visos technologijos yra visiškai kitos. Norėčiau padėkoti komisijai už komunikato pristatymą, už tai, kad papasakojo apie būsimas tendencijas dirbtinio intelektų srityje, noriu sutelkti dėmesį į kelis klausimus. Pirma, bendro pabudžio klausimas susijęs su daugiametė finansinė programa. Ir bendraja mokslinių tyrimų struktūra. Jūs minėjote tą daugiametę finansinę programą e, ir būtent dirbtinį intelektą jos kontekste galbūt galėtumėte daugiau apie tai papasakoti. Noriu paklausti, ar į kitą daugiametį finansinę programą bus e, įtraukta konkreti parama dirbtiniam intelektui, e, veiklai šioje srityje, kaip galima labiau plėtoti veiklą šioje srityje pagal daugiametę finansinę programą. Taip pat e, noriu paklausti dėl tų e, reguliavimo e, segmentų, kurie yra paminėti komunikate. Tai ir žemės ūkio maisto produktai, ir moksliniai tyrimai, ir daugelis kitų sričių. Kalbant ne tik apie dirbtinį intelektą, bet ir apskritai apie skaitmeninio pasaulio ateitį, galbūt komisija planuoja dar šios kadencijos metu arba vėliau teikti naujus pasiūlymus, besiruoždama galbūt kitai kadencijai, dedama pagrindą kitai kadencijai. Juk iki rinkimų lieka vos metai. Galbūt ir šiuo klausimu galėtumėte ką nors pasakyti. You uh, be... Ačiū už pastabas. Uh, manau, uh, būtų geriausia pirmą surinkti visus klausimus ir po to skirti jums laiko juos atsakyti. Ponas Zauriniu, pirmiausia, prašom. Thank you. Ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti generalinį direktorių. Taip pat um, labai um, džiaugiuosi, kad um, ši darbo tvarkė yra labai plataus užmojo. Noriu paklausti bendrai. Vakar buvo terminas, iki kurio miestai e, turėjo pasirašyti E, belaidžio interneto iniciatyvą. Ir man atrodo, kad, e, žinoma, visi tai padarė, visiems tai naudinga ir tai labai svarbu, nes pilietinė visuomenė Europoje yra pasirengusi naujai skaitmeniai revoliucijai. Kita vertus, e, ponas generalinį direktoriau, dar atsiliekama dėl kai kurių labai svarbių šios iniciatyvos aspektų. Europa turėtų geriau pasiruošti. Žinoma, nebloga mintis e, užtikrinti, kad būtų glaudus ryšys tarp įvairių iniciatyvų e, šioje srityje Europoje, bet e, ar dėl nepakankamo įgyvendinimo, ar nesumažėja tokių iniciatyvų patikimumas? kaip e, užtikrinti, kad e, iniciatyvos būtų tvarios ir kad jos būtų įgyvendinamos laiku. Po truputį turime kurti Europos skaitmeninę tapatybę, kad e, būtume lyderę šioje srityje pasaulyje. Ir tikrai negalime prisimti rizikos susijusios su žmonių ir mašinų visuomenės keliamais pavojais. Procedūros turi būti spartesnės greitesnės. Ačiū. Ar yra dar šešėlinių pranešėjų, kurie norėtų pateikti kokiu nors klausimu ar pastabų? Prašom. Ačiū pirminkė. Ačiū generaliniam direktoriui, kad atvyko ir trumpai mums pristatė savo veiklą. Ačiū už informaciją. Bendrai galėčiau pasakyti, kad Europa eina teisingų kelių, mes puikiai tvarkomės su skaitmenės revoliucijos keliamais iššūkiais ir um, tikrai nemažai pavyko nuveikti per šią parlamento kadenciją. Noriu pateikti kelis klausimus ir pastabas. Peržiūrėjau trumpai e, komunikatą dėl dirbtinio intelekto. E, čia yra tam tikrų gana akivaizdžių dalykų. Noriu paklausti jūsų, kaip e, galėtume užtikrinti, kad dirbtinis intelektas atliktų svarbesnį vaidmenį Europoje vyksta gana svarbios diskusijos dirbtinio intelekto tema mano šalyje e, yra įvairių diskusijų dėl, pavyzdžiui, Google vaidmens e, skaitmeninių technologijų srityje Kaip tai siejama su santykiai su trečiosiomis šalimis, prekybos e, srityje ir kitur, e, visa tai taip pat labai svarbu. Ar jūs apie tai galvojote, ar bus e, numatytas tam tikras būtiniausių standartų nustatymas valstybėse narėse, norint apsaugoti jas nuo nepalankių trečiųjų šalių veiksmų? Europai keli sektoriai labai svarbus e, ir žinoma siekiame juos apsaugoti šiuo e, paužiūriu. Tai, kas išdėstyta komisijos e, dokumente, nepakanka ir reikia gilintis į daugelį kitų dalykų. Peržiūrėjau ir ponios Gabriel įvertinimą, kad moteriams reikia nemažai vytis šioje srityje ir galbūt galėtumėte šiuo klausimu pasisakyti, kaip planuojate įtraukti į šios srities e, veiklą e, moteris, e, kaip planuojate išnaudoti moterų potencialą šioje srityje, nes uh, techninių skaitmeninių, kompiuterinių profesijų sritise moterų skaičius labai nedidelis ir tai kelia nerima. Vyksta daug įvairių diskusijų ir man e, neramu, ar jūsų pasiūlymas yra pakankamai plataus užmojo. Ačiū. Tikrai daug įdomių klausimų. Lauksime, ką generalinis direktorius atsakys iš juos klausimus. Prašom. Pane Konatri. Ačiū. Komisija tikrai daug dirba šią kryptimį ir DFP srityje Europos skaitmeninimas yra labai svarbi busimųjų tendencija ir šioje srityje daroma didelė pažanga, tai labai svarbu. Paprastai labai entuziastingai žiūriu į šiuos klausimus, bet reikia pagalvoti apie tai, kad DFP reikėtų tinkamai nukreipti, reikia ieškoti sprendimų, kuriuos um, būtų įmanoma įgyvendinti, um, turiu omenyje problemas susijusias su klimatu, aplinka ir kitais dalykais. Ypač noriu pakalbėti apie e-sveikatą. Nėra labai plačios um, sveikatos priežiūros programos pasiūlyta. Ir um, vis dėlto yra komunikatas dėl e-sveikatos. Aš noriu um, pastirauti komisijos, kaip jie įtraukia šiuos uh, klausimus į savo bendrus pamastymus dėl dirbtinio intelekto. Neretai uh, kai kurias paslaugas ima vis dažniau uh, teikti um, verslo įmonės, tai jų nebėra vien tik e, valstybinės rytis. Ir e, mes e, turime atsargiai elgtis šioje srityje, skaitome, kokiu problemu kyla JAV dėl to, kad verslo įmonės siūlo vis daugiau ir daugiau vaistų vartoti žmonėms ir žmonės galiausiai ima vartoti vis daugiau vaistų, per daug vaistų. Uh, Ir tikiuosi, kad suprantate, ką aš noriu pasakyti. Sveikatos priežiūros duomenis, um, jeigu um, jie yra viešai prieinami ir jais dalyjasi ligoninės ir kitos valstybinės įstaigos ir jais gali naudotis verslo įmonės, reikia apie tai galvoti. Net e, JAV senate buvo kalbama apie tai, kad Europa gali susitvarkyti su problemomis šioje srityje ir tai padarys. Mes e, tikrai nenorėtume, kad čia būtų per daug taisyklių ir kad būtų pernelik daug viskas reglamentuojama. Galbūt galėtumėte šiek tiek papasakoti apie tai, kaip komisija e, susiję visus šiuos dalykus, siūlydama naujas programas. Ir dar trumpai dėl įmonėms skirtus platformos. Čia taip pat reikia šiokio tokio reglamentavimo. Norime, kad e, ta platforma veiktų ir kad e, ji būtų e, taikoma ir viešoje ekonomikoje. Bet vėlgi kalbant apie įmonės, konkurencija yra labai naudinga vartotojams ir čia reikia skaidrumo. Vartotojai turi būti informuojami, visą tai labai labai svarbu. Ir labai svarbu um, užtikrinti įvairovę. Uh, Mm, manau, kad tikrai čia daug aspektų, kuriuos reikia apmastyti, ne tik reglamentuoti, bet ir galvoti. Čia kyla daug e, moralės e, klausimų ir kas apie juos pagalvos, jeigu ne Europa. Ačiū. Mm, kolegos tikrai daug e, labai įdomių klausimų. Visi piliečiai mano, kad spartusis internetas yra labai svarbus. Deja, pavyzdžiui, Čekijoje ne visur matomas poreikis tokį internetą užtikrinti, tokį ryšį užtikrinti atokesnėse vietose, tai taip pat kelia problemų. Kita vertus yra duomenų saugumas ir atvirieji duomenys. Tai siejasi su duomenų apsaugos problema. Jūs jau minėjote, kad e, duomenys neretai e, saugomi ne Europos e, Sąjungoje, tad turime apginti savo kibernetinę erdvę ir e, ne tik pas save, bet ir kitur, tam, kad apsaugotume savo duomenis. Standartizacija e, įmonių sektorių apsauga e, ypač tuose sektoriuose, kuriuose labai dideli duomenų kiekiai Čia reikia imtis priemonių siekiant užtikrinti, kad sektoriams nebūtų padarytas pernelik didelis e, poveikis, kad nebūtų tas poveikis e, kenksmingas ir kartu mm, reikia apsaugoti duomenis. Aš Manau, kad reikia pagalvoti apie įvairias sąsajas tarp e, įvairių veiksmų, duomenų rinkimo, duomenų saugojimo, apsaugos, saugumo, kai duomenys yra renkami, jais dalyjamasi, jie yra saugomi. Kartais tik iš duomenų galima sužinoti tam tikrą informaciją, nes nėra galimybės apsilankyti e, vietoje, kažką pamatyti savo akimis. Tai visą tai reikėtų turėti omenyje. Žodis jums. Ačiū, pirmininkė, kiek laiko turiu? 20 minučių turite puiku daug e, laiko, nes e, e, jau bijojau, kad neturėsiu laiko atsakyti tuo, į tokius nuodugnius klausimus. Manau, kad per 20 minučių galėsiu tikrai nemažai jums pas, pasakyti. Tikrai labai išsamius e, atsakymus tenksiuos pateikti ir, ir pradėsiu tą pačią tvarką, kaip ir buvo užduoti klausimai. Taigi visų pirma, ponė Dekastijo. Mm, pirmas dalykas, ką norėčiau paaiškinti, tai e, tai būtų tvarkaraštis e, balandžio 25. Skaitminis paketas, gegužės antrą komisija pristatė bendrą vaizdą dėl daugiametės finansinės programos. Birželio pradžioje bus programų pasiūlymai patvirtinti kolegijoje. Skaitmeninėje srityje aktualūs pasiūlymai, svarbiausi pasiūlymai bus nauja horizonto programa skaitmeninės Europos programa, Europos e, sungimo, e, tink, infrastruktūros sungimo tinklų programa, pagrindinės skaitmeninės, skaitmeninės investicijos čia bus sutelktos. Mm, Skaitminės Europos programa dar turės ir tarpinę programą dėl gyvendinimo. Uh, Tai bus būtent ir kibernetinės kompetencijos antrų tinklo sukūrimo iniciatyva. Tie paketai bus pristatyti ir patvirtinti birželio pradžioje komisijoje, tikriausiai mm, per dvi sesijas birželio pradžioje. Um, Aš mielai būsiu pasirengęs vėl ateiti Tai ateiti pas jūs, e, kai jau tie pasiūlymai bus patvirtinti, e, kai bus viskas aišku, kad aiškiau galėtume viską aptarti jūsų komitete. Bet kai kurios dalykus aš jau galiu numatyti į priekį ir galiu taip pat pasirenkti gegužės antros e, komunikatų dėl donatinės finansinės programos. Ponas Dekasijo klausimas buvo dėl dirbtinio intelekto. Kalbant apie fenomenaliusius tyrimus, aišku, tai bus horizonto naujoje programoje dirbtinis intelektas. Dabar dėl taikymo, gebėjimų sukūrimo, stiprinimo viešo sektoriaus paslaugų įgūdžių, tai bus skaitminės Europos programoje dirbtinis intelektas. Dirbtinis intelektas, galvojant apie mūsų e, išteklių objektų apsaugą, tai bus kibernetinio saugumo, aišku, programoje Aišku, kad tas dirbtinis intelektas jis, jis įvairiose srityse yra svarbus, bet taip maždaug viskas susidėlios. Skaitminės Europos e, programai bus trys kryptis, jeigu būtų galima pasakyti, stambus duomenys, superkompiuteriai, dirbtinis intelektas, kibernetinis saugumas šiandienos CEF veiklos tiesimas, tai yra skaitminės paslaugos ir, aišku, pažangus įgūdžiai. Dabar dėl pažangių įgūdžių aš gal taip supaprastintai pasakysiu, kad mums tenka, aišku, atsakomybė europinių lygmenių skatinti e, įgūdžių tobulinimą, kad valstybės narės judėtų į priekį, kad geriau viską suprastų ir kad kažkas būtų padaryta. Taigi mes galvojame, kad tos pažangios e, e, skaitmeninės skaitiniai įgūdžiai, visi tie pažangos, tai yra dirbtinis intelektas, superkompiuteriai ir taip toliau, yra labai svarbus. Mums reikia, e, aišku, universitetų žinių centrų, mums reikia studentų, kurie studijuotų tą sritį ir taip toliau. O paskui jau, kai leidės žemyn, tai yra įgūdžiai, kur galima, kurios galima pritaikyti paslaugų srityje, gamybos srityje, visur. Iš esmės, kad tai yra bazinės skaitmeninės žinios, tai čia jau yra vis daugiau e, valstybių narių, regionų, vietos valdžios atsakomybė jau daug mažiau centrinių programų atsakomybė. Todėl skaitmeninės Europos programa sutels dėmesį būtent į tos pažangiuosius įgūdžius, tos e, aukštesnio lygio įgūdžius. Bet aišku, visi lygmenys yra svarbus mums, Ir e, tiesiog reikia būti atsargiams ir nepersistengti toje srityje, kur gal geriau dirba vietos valdžia, regionų valdžia. Todėl me, aš ir noriu pabrėžti, kad e, skaitmeninės Europos programas sutel dėmesį tas aukštesnio lygio įgūdžius. Dabar mes E, dėl finansų skaitmeninimo, fintech taip vadinamo, tikrai daug esame padarę, yra įprastinės tos priemonės pakankamai ir bendrai, taip pasakant, vietos reguliuotojas laikinų tokių um, pobūdžių, sakykime, metams ar dviem mėnesiams numato tam tikrus teisinius reikalavimus dėl naujų paslaugų įdėgymo. Pavyzdžiui, finansinėse paslaugose, sakykime, jeigu Junktinėje karalystėje ar kitose Europos dalise vietos reguliuotojas nustato nustato tam tikrus reikalavimus, kurie na, galbūt nėra tie pagrindiniai, tiesiog tai yra skatinimas inovacijų, tas, ta, ta, ta dėžutė, kas yra laikina, kas yra suteikiama dažniausiai startuoliams, inovatoriškoms įmonėms, ta, ta, ta pradinė startuolio dėžutė, sakykime taip. Tai yra aktualu ir kitose sektoriuose kur kiekvienu konkrečiu atveju galbūt reguliuotojas gali nuspręsti, kad, sakykime, dabar mes norime štai čia paskatinti inovacijas. Paskutinis klausimas dar buvo, ar reikia tikėtis, kad bus daugiau teisės aktų. Aš sakyčiau, kad po finansinės programos pasiūlymų tų dviejų, skaitminė Europa ir kompetencijų centrai, nemanau, kad bus dar daugiau um, pasiūlymų dėl bendros skaitminės rinkos. Man atrodo, kad šiais pasiūlymais mes kaip jau ir už, užbaigsime visą tą spektrą, tą ratą tos veiklos, kuri turi būti atlikta, kad e, viskas veiktų. Tai aš sakyčiau, kad ne, kažkokių tai e, daugiau labai rimtų didelių teisės aktų nereikėtų tikėtis, na nebent bus kažkokia kritinė situacija, kurią reikės spręsti. Pazarinijo kalbėjo apie labai svarbią mūsų programą Wi-Fi for you, Wi-Fi jums. Europos, Wi-Fi Europos Sąjungai, tai tikrai labai svarbi programa ir, ir labai sėkminga programa. Ir Ne visi tikrai tikėjo šios programos sėkme, ponė Zarinio, jūs tikriausiai atsimenate, kai kurios valstybės labai skeptiškai vertino tai, ar tikrai to reikia, ar tikrai savivaldybės bus suinteresuotos dėkti šią programą, o skaičiai tikrai kalba apie visai ką kitą, tikrai tai, kiek savivaldybių užsiregistravo ir nori dalyvauti, tai tikrai matome, sėkming, kad programa yra sėkminga ir, ir dėl to, kiek mes pasiekėme žmonių, mes turime tiek paraiškų, kad mes net nebeturime turime pakankamai lėšų. Um, taigi, Um, tai bus klausimas dėl kitos daugiametės finansinės programos ir kitoje daugiametės finansinėje programoje Connecting Euro Facility, Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonėje, mes numatome kelius milijardus mm, e, plačiai juos tinklui ir bus voucheriai skirstami smulkiems subjektams, smulkiam įmonėm ir netgi pereinant prie kitų technologijų, pavyzdžiui, 5G um, technologiją Vėlavimo, taip, taip yra tam tikro vėlavimo, galbūt mes nepakankamai vertiname, kiek sudėtinga yra pakeisti sistemą Europoje, mikrovaučerius, kad būtų galima išskirstyti. Bet dabar mes jau žinome, kaip, kaip vis, kokia yra situacija, galima tai ir kitom programom tai pritaikyti. Taip, sudėtingumas didelis, nenumatėme to, bet gera dalis yra ta, kad jau perinėjome prie tikros veiklos etapo ir um, pagrindiniai dalykai išspręsti. Aišku, yra dar daug dalykų, daug detalių, kurias reikia išspręsti, bet aš manau, kad kuomet jau sistemos e, pilnai veiks, mes galėsime tikrai labai sėkmingai išplėsti tai labai plačiai. Manau, kad e, tai yra ir pamoka ateičiai. Dėl to, kad, pavyzdžiui, jeigu norime kažką, tai kad kažkas e, labai greitai būtų paleista į veiklą skaitminės rytie, tai vienintelis būdas prasmingai tai padaryti tai yra su valstybių narių bendradarbiavimu, užsitikrinant, kad valstybės narės dalyvautų veikloje nuo pat e, pirmos dienos. Ir, pavyzdžiui, su superkompiuterių programa mes tą jau pamoką integruojame. Aš norėčiau tai galbūt susijęti su, su ponios Nibler užduotų klausimų. Dirbtinis intelektas tas yra milžiniškas iššūkis. Žiūrime, kiek, pavyzdžiui, viešojo sektoriaus pinigų Kinija pumpuoja į išmaniuosius miestus ir taip toliau. Ar kitos vyriausybės, pavyzdžiui, kiek skiria dirbtiniam intelektui, tai gazdina. JAV, aišku, visuomet džiaugiasi tuo, kad turi didžiulę gynybos programą, o mes neturime nei to, nei to Europoje. Prieš dvi dienas, pirmąjį, buvau labai įdomiame renginyje Berlyne dėl kibernetinio saugumo ir aš tikrai akcentavau, kad yra didžiulių iššūkių, mm, tai yra Europos masto iššūkių, ne valstybė narių jau masto. Europa, tai mes visi Tai mes čia Briuselėje, tai valstybės narės, visi. Ir mes turime veikti iš vien. Jeigu būsime tikri, kad e, dirbtinis intelektas yra iššūkis bendras, tai tada kitas žingsnis yra, kaip dirbti kartu. Manau, tikrai reikia pasveikinti Prancūzijos e, ar Vokietijos ar, ar daugelis kitų valstybių narių iniciatyvas dėl dirbtinio intelekto. Todėl aš balandžio 10 e, ir, ir, ir pakviečiau valstybės narės susėsti kartu, aptarti tas iniciatyvas ir pagalvoti, kaip veikti iš vien, kad kažko realaus pasiektumėm. Ir kai skaitminės Europos programa bus pristatyta po poros savaičių, jūs aišku pamatysite, kad mes labai stengiamės esminius klausimus išspręsti dėl dirbtinio intelekto, bet taip pat ir tos mm, eilinės veiklos klausimus. Pavyzdžiui, čia pono pirmininko klausimas buvo to, dėl to, dėl to, kad duomenys surenka, būtų surenkami, liktų ir būtų panaudojami Europoje. Čia reikia suprasti, kad, na, jeigu bus tik tai tyrimai iš apačios į viršų, to nepakaks. Skaitminė Europa yra ta bendra programa. Taip, štai atlikome tyrimus ir kas toliau? Tipinis pavyzdys yra superkompiuteriai. Mes čia labai daug dirbame superkompiuterių srityje. Rezultatas? Nė vienas iš didžiųjų superkompiuterių um, Europoje nėra europinis. Kodėl? Todėl, kad mes nieko nepadarėme po to, kai buvo atlikti tyrimai, kaip kad su Airbus, pavyzdžiui, ar dar kažko. Tai lygiai taip pat čia, kaip su Airbus, kaip su Galileo, mes turime galvoti, o kitas žingsnis koks. Europos iniciatyvos yra labai svarbios ir aš labai noriu padėkoti jūsų komitetui. Uh, Mm, aš žinau, kad jūs planuojate greitai parengti nuomonę to klausimu, už tai labai dėkoju už jūsų pastangas ir tikrai, aišku, skaitinė programa te dirbs ir dėl superkompiuterių. Mes būtent akcentuojame, kad reikia kompetencijų centrų tinklo dėl dirbtinio intelektų, reikia apjungti mūsų pajėgumus. Ir aišku, labai svarbu kalbėti apie žagiosius įgūdžius dirbtinio intelektų srityje. Jūs palėtėte ir dar vieną labai esminę problemą, kad Europos kompanijos turėtų ne vien tik tai pradėti darbą kaip Europinės kompanijos, jos turėtų ir likti Europinės kompanijos, kuomet įsibėgėja. Nes e, kartais nelabai aišku, pinigai, pažiūrėjau, yra skiriami, kur jie keliauja, ar tai tos privačios iniciatyvos. Ir mes pasiūlėme tai vadiname priekybos gynybos priemonę, kur numatome E, peržiūrėti, kokie yra e, panaudojimo sritis įvairiose esminėse sektoriuose. Pavyzdžiui, žinot, jeigu yra pinigai atkeliauja e, Europoje, tai čia viskas turės būti po šios priemonės skiečio, jei kolegija patvirtins tai, kad būtų tikrai labai efektyvi peržo sistema Europoje, kad galėtumėm kartu su valstybėmis narėmis pažiūrėti, sakykime, kai vyksta kompanijų perėmimas e, dirbtinio intelekto, e, kibernetinio saugumo srityse, kas yra aktualu, kokia yra situacija. Toliau. Taip, e, Kreditai tikrai labai svarbus dalykai, taip pat dėl BVP, taip, ar mes pakankamai darom. Hmm. Hmm, man atrodo, ką bedarytum, niekuomet to nepakanka, turi stengtis daugiau visada dėl kūrybinio darbo turime žiūrėti, kokia situacija aplinkui ir kaip demokratinės institucijos be nuspręsto, aišku, dėl mm, autoriaus teisų direktyvos tas spraga turi būti išspręsta ir, aišku, labai svarbus klausimas yra dėl tinklo neutralumo. Man atrodo, kad dabar mes rodom pavyzdį pasauliui tuo klausimu. Tai taip, iš tikrųjų, kiek sudėtingos tos diskusijos, taip, jos sudėtingos. Ir uh, turime priimti sprendimą galiausiai, ką darysime su autoriaus teisėmis skaitmininėme pasaulyje. E, dėl to, kas bus daugiametė finansinė programa, jūs pastebėjote, kad mes pasiūlėme reikšmingai padidinti lėšas skirtas žiniasklaidos programai pagal kūrybinės Europos programą, nes tai tikrai buvo sėkminga programa labai daug sėkmingų filmų, kurie gavo Oskarus, ar apdovanojimus Berlyne, Kanose, Venecijoje buvo iš tikrųjų finansuoti per mūsų žiniasklaidos programą. Tai reikia pripažinti, kad žiniasklaidos programa buvo labai sėkminga Europoje. Skaitmeniniai įgūdžiai. Kaip aš jau sakiau, tai bus labai svarbi dalis skaitmeninės Europos programos. Mes pradėjome kažkiek kaip su Uh, Wi-Fi Europai, Wi-Fi for Europe, uh, uh, for EU, pradėjome tokią programą, kuri labai populiari ir mes, mm, na, irgi davėme pažadą, tai turime įvykdyti ir dabar viskas vyksta. Ir viena iš pagrindinių iniciatyvų yra subalansuoti, kad skaitmeninėme sektorėje būtų lyčių pusiausvyra būtent skaitmeninis verslumas, skaitmeninė vadyba, skaitmeninės e, žinios, įgūdžiai bendrai, tikrai čia pusiausvara yra per menka. Ir su Lorena Balanso, e, su kolegė, kuri Didžiai Connect generalinėme direktorate vadovauja tai, tam darbui, mes kartu organizuojame didžiulį renginį, man atrodo, 11 19, birželio 19, taip, Briuselį, būtent, kad spręstumėm būt, moterų dalyvavimo skaitminėme pasaulyje e, problematiką, klausimą. Reikia e, išsiaiškinti, ką būtų galima padaryti toje srityje, ką reikia padaryti toje srityje. Uh, Tai galbūt e, čia galėtumėm giliau panalizuoti jūsų iškeltą klausimą. Dabar e, platformų ekonomikos e, reguliavimas. Čia labai sudėtinga yra užtikrinti pusiausvyrą tarp problemų sprendimo ir nerimo, rūpešio sprendimo. Mes norime pasiūlyti priemonę, kuris spręstų problemas. Įvertinus tą situaciją, kad tam tikrų problemų yra, mes stengiamės pateikti pasiūlymus. Aišku, Greta to yra ir nerimas, kurį išsako MVI, mūsų įmonės dėl būtent platformų ekonomikos. Ir čia turi vėlgi įvykti demokratinės institucijos esminės diskusijos dėl to, kaip tą galutinę pusiausvyrą nustatyti šio klausimu. Manau, kad tikrai žiūrint į skaidrumą, į pagrindinius dalykus, kurie pagrindinės problemas, tai mes lik ir ladome sprendimus, bet tikrai labai atidžiai įsiklausysime į parlamento ir tarybos nuomonės. Pone Kumpulanatri, Turiu pasakyti, aš ne medicas, aš inžinierius irgi, bet pradėjau savo karjerą nuo Bosnijos vaikų ligoninės darbo ir ten technikos dėgymo. Tai, susidu, tai, tai pradėjau nuo tokių dalykų medicininių. Pirmą kartą aš matau tokią situaciją, kuomet skaitmenimas padarytų esminį pokytį, vertinant galimybės žmonės išgydyti, pailginti gyvenimo trukmę, pagerinti gyvenimo kokybę. Iš tikrųjų, kol kas visa tai nepakankamų greičių vystosi. Mm, balandžio 10 daug valstybių narių pasirašė, kad būtų bendra domeninė bazė. Taip pat, aišku, tai sėtina su superkompiuteriais, dirbtinio intelektu ir taip toliau mes negalime vien tik tai žadėti daugiau tikslesnių intervencijų, kuomet piliečiams kyla problemos atėjo pigesnės medicinos. Man atrodo, Negalima to taip labai keliai žodžiais tik aptarti. Aš labai mielai atvykčiau dar kartą ir kaip minė sveikato situaciją pristatyčiau plačiau arba galėčiau jums atsiųsti informaciją raštu dėl tų klausimų, kuriuos jūs paminėjote, nes tikrai jie nusipelno ypatingo dėmesio. Ir jeigu yra tokias rytis, kur europinis požiūris į dirbtinį intelektą galėtų kažką pakeisti, tai būtent čia taip galėtų būti. Ne vien tik žmogiška veikla bet ir ekonominė veikla. 6 procentai BVP Europoje sukūriama sveikatos, daugiau kaip 10 procentų BVP išlaidų daugelio valstybių narių ir dar labiau auga tai, e, tos išlaidos. Taigi eina kalba ne vien tik tai apie uh, piliečius, tai, bet eina kalba apie tai, kad ar, ar mes galėsime toliau išlaikyti stabiles gerovės sveikatos sistemas uh, Europoje ateityje. Iš tikrųjų, ir, ir, ir superkompiuteriai, dirbtinis intelektas čia labai svarbus. Ir palyginti dabar mūsų kelią su JAV, su Kinijos. Mes sutelkėme dėmesį į mūsų e, viešo sektoriaus paslaugų gerinimą, o ne naujų ginklų kūrimą ar užsitikrinimą, pavyzdžiui, kad galėsime visuomenę stebėti po mikroskopu. Tai e, iš tikrųjų GDPR įvedimas yra labai svarbus, nes bus duomenų perkeliamumas. Uh, piliečio teisę persikelti duomenis, jie turės e, visišką nuosavybės teisę į savo sveikatos e, įrašus. Tai yra labai svarbu. Dabar, dabar reglamentas, mes galvojame, kad tai yra subalansuota pradžia teisės aktų leidėjo bendro darbo, bet aišku, mes mielai lauksime diskusijų ir, ir stengsime prie jų prisidėti. Gerbiamas pirmininkė, Jūs palėtėt labai svarbų klausimą, tai yra e, sparčio interneto e, suteikimas visiems piliečiams. Mm, dabar dėl tų dėrybų, kurios yra labai sudėtingos šią klausimą, mes galvojame, kad e, mm, yra kodeksas ir, ir dėl visuotinių paslaugų, kurios yra aptariamas ir parlamentas e, reikalauja, kad vidutinis greitis būtų garantuotas, vis, vidutinė sparta turi būti garantuota visur. E, Ir aš tikiuosi, kad e, Teisingumo teismas priims teisėkurinį sprendimą. E, kitas variantas, aišku, investuoti daugiau e, pinigų ten, kur rinka nepakankamai tą daro pasitelkę nacionalinius ir vietos pinigus, bet taip pat ir europinius pinigus. Ir todėl 3 milijardus skirs Europos infrastruktūros tinklų sunkimo priemonė, ypač tuose vietose, kur privatus sektorius nepakankamai išvystytas. Dabar dėl atvirų duomenų ir duomenų saugumo, aišku, tie klausimai e, toliau bus gyvai diskutuojami ir čia kažkokio tai magiško sprendimo nėra. Manau, kad mums reikia atvirų duomenų, nes, aišku, tai yra svarbiausia mūsų novatoriams, startuoliams Europoje, bet, aišku, mums reikia ir saugių duomenų. Ir, na, čia reikėtų ne, ne į prieštarą susitelkti, o į tai, uh, kas yra svarbiausia, tai yra, kad mes turime investuoti daugiau į tai, kad duomenų paketai būtų e, perskaitomi, standartizuoti ir gerai saugomi ir ypač saugomi Europoje. Todėl jūs pamatysite, kad skaitminės Europos programos didelė dalis yra skirta būtent tam pasirūpinti, kad duomenys būtų tvarkomi ir naudojami Europoje. Ypač, kai nekalba apie dirbtinio intelekto e, pritaikymą. Uh, Ačiū, aš atsiprašau, gal ne visus klausimus atsakiau vienodai išsamei, kaip aš jau sakiau, aš mielai atsiųščiau jūsų sekretoriatui ir papildomos informacijos raštu. Ačiū. Ačiū. Tai buvo nepaprastai įdomu. Ir aš manau, būtent todėl mes ir pakvietėm jūs atvykti į mūsų komitetą, nes tikrai vyksta didžiulės permainos e, Europoje, mūsų visuomenėje galvojant apie mūsų pramonės įvairių ūkio sektorių ateitį, sveikatos, pavyzdžiui, prieš jos ateitį. Labai svarbu, kad um, visas viešas sektorius, visuomenė ir mes, parlamentarai, žinotumėm, kas mūsų laukia, kokios permanės laukia. Nes uh, kaip inžinieriai mes ar, ar, ar kaip medikai, ar filosofai, visi mes turime žinoti, kokia ta nuostabi ateitis mūsų laukia. Ir iš tikrųjų štai gavome patikinimą, kad spartusis internetas apjungs visą Europą. Tai yra nepaprastai svarbu ateičiai, bet kurioje um, veiklos rytyje. Labai ačiū. Tikiuosi, kad labai greitai vėl galėsime jūs pasikviesti ir toliau diskutuoti aktualiais klausimais. Well, we are at high noon. Vidudienis lygiai. Kokia nuostabi situacija. Puikiai laikomės nustatyto grafiko tikrai gan reta tokioje institucijoje, netgi kaip Europos parlamentas pagal darbo atverkę turime išgirsti informaciją dėl ADPP, ponė Grostet, valdymas. Ir kiti du klausimai. Visų pirma, suteiksiu žodį poniai Grostet. Noriu informuoti, kad trečiasis trilogas įvyko gegužės trečią dieną Mm, tai reiškia, kad informacija nėra jau tokia šviežia, pakankamai jau sena, netgi sakyčiau, tiek dienų praėjo. Ir tikimės, kad ketvirtasis ir paskutinis trilogas įvyks gegužės 22 dieną. Pone Grostet, 3 minutės jums. Ačiū pirminkė, taip, iš tikrųjų. Uh, Mm, trys trilogai jau įvyko, kovo 15, 10 balandžio ir štai dabar, gegužės 3, iš tikrųjų parlamentas labai aktyviai dalyvavo ir biudžeto ir užsienio mm, reikalų ir gynybos komitetų šešėliniai pranešėja buvo, labai palaikė mane darbę. Iš tikrųjų, daug buvo politinių klausimų aptarta, visų pirma, biudžetas. Mūsų um, pozicija buvo visiškai priešinga tarybos pozicijai iš pradžių, o taryba um, per trečią trilogą kelis um, žingsniukus žengė link mūsų, 45 procentų perkelimą pasiūlė, taip pat 25 procentus nu, pasiūlė perkelimo, kaip jūs žinote, um, situacija Tai vis tik tai labai tolima nuo mūsų, mes norime m, mm, išvengti perkelimo iš esamų programų. Dabar dėl, to, dėl finansuojamųjų subjektų labai svarbu, kad nuostatos būtų aiškiau apibrieštos dėl įmonių iš trečiųjų valstybių. Taryba atsižvelgia iš dalies į parlamento poziciją, tačiau noriu priminti, kad labai svarbu, kad visi straipsniai dėl finansuojamumo mm, būtų aiškiai apibrėžinė, vien tik tai e, leidžiančios nukrypti nuostatos. E, tai aptariama su taryba. Dabar toliau kompromisas vis dar svarstomas dėl to, kad uh, būtų galima pritaikyti gyvenimo aktą. Parlamentas pasisako už deleguotą aktą, aš primenu jums. Taigi, reikėtų apginti parlamento prerogatyvas ir mūsų reglamentuose aiškiau apibriežti, kokio tipo e, projektams būtų taikomos e, priemonės finansuojamos iš šių programų. Nu, kol kas yra sudėtinga susitarti. Uh, Dabar nefinansuojami veiksmai. Mes dar dirbame dėl to teksto, nes taryba susidūrė su tam tikrais sunkumais e, pritarti parlamento pozicijai, bet čia vėlgi, man atrodo, pakankamai greitai susitarsime. Dabar dėl finansinių nuostatų mes sugebėjome surasti kompromisą, kuris reiškia, kad nebus šioje programoje minimos tos finansinės priemonės, bet tai bus numatyta atei, kitoje programoje po 2020 metų. Aš noriu pasakyti, kad čia yra 2019-2020 metų programa, kurią mes sprendžiame. Tačiau, aišku, mes turime omenyje ir perspektyvą po 2020 metų, kokia bus programa. Taigi, 19-20 metų programa iš esmės eina kalba apie dotacijas, kurios bus panaudotos čia. Ir čia mes suradome kompromisą. Dabar dėl minimalaus valstybių narių skaičiaus. Mes gynėme parlamento poziciją, kad mm, mažiausiai turi būti trys įmonės iš trijų valstybių narių, kad jos sudarytų konsorciumą, o ne dviejų valstybių narių, kaip taryba siūlė. Taryba sutiko su mūsų pozicija. Taigi sugebėjome surasti kompromisą, kuris bus labai priimtinas daugeliu parlamentarų. Dabar dėl premijų sistemos. Mūsų pozicija panaši į tarybos poziciją. Mm, tai bus paskirstoma, kuomet bus sudarytos programos pagal gynybos pramonės vystimo programą ir kai eina kalba apie MVI, mm, dėl tų priedų 30 procentų projekto kainos tai turi neviršyti, mes galvojame, kad tai yra labai svarbu, tam, kad būtų galima lėšas panaudoti tos programos ir maksimaliai finansuoti didžiausias įmanomas skaičių e, projektų. Tai gal taip e, trumpa tokia rezumė to, ką sugebėjome užsitikrinti ar kas dar aptarinėjama. Kaip jūs ir sakėte, taip kitas trilogas, gegužės 22, aš labai tikiuosi, kad mes jau galiausiai susitarsime. Uh, parlamentas, na, kaip žinote, šiek tiek laiko turėjo, bet nedaug ir korepero nebuvo tarptų dviejų posėdžių, tai buvo pakankamai sudėtinga judėti į priekį, bet aš labai tikiuosi, kad per kitą trilogo susitikimą mes sugebėsime iš tikrųjų susitarti, nes taryba atvyks su įgaliojimais susitarti. Tikiuosi, kad užbaigsime šį darbą. Uh, labai ačiū uh, už jūsų trumpą glaustą ir labai aiškę informaciją. Na, taip, išskyrus tai, kad e, galbūt tie terminai nėra labai palankus, bet kitas klausimas yra valdymas klotūrmės. Euh, Ačiū, aš tada irgi pratęsiu prancūzų kalbą. Dėrybos juda pakankamai normaliai, sakyčiau. Aišku, dėrybos yra tikrai sudėtingos. Na, čia kaip virtuviai reikia geros temperatūros, geros lėgio, gerų mm, komponentų, iš kurių mm, galiausiai gautumėm valgomą produktą. Taigi, mm, man atrodo, kad uh, tas meniu neblogas ir dabar turime tokį integruotą planą energetika, klimatas 2030 metų taryba čia taip, na, išmintingai pasielgė, tokį punktą suformulavo, kas, kad pagrindinė dalis yra privaloma, o priedė yra tam tikrų detalių, kurios nėra privalomas. Taigi, ta, ta, mes atradom tą jų gudrybę, pastebėjome ir pasakėme tarybai, bet e, iš tikrųjų jūs norite daryti tokius planus, kurių struktūra na, nebūtų privaloma. Bet tai ką tada mes paskui darysime? Kaip mes palyginsime tuos skirtingus planus? Ir pirmininkaujantį valstybę turėjo pripažinti, aišku, kad na, tarybos pasirinkta formuluoti nėra labai jau tokia aiški ir reikia ją vis tik tai patikslinti. Taigi yra planai iki 2030 metų numatomi labai detalus. Tas leis, man atrodo, tai labai svarbu suprasti, kad iki šiol uh, Mm, valstybės narės e, rengdavo planus, kurie buvo atnaujinami, pratesiami, pavyzdžiui, energijos vartojimo efektyvumo planas, paskui jie turi parengti e, ataskaitą dėl energijos teikimo saugumo, dėl tinklų ir taip toliau. O šita valdysena dabar ko pasiekė, kad viskas bus sudėta ir integruota į vieną planą. Ir tuomet mes aiškiau matysime bendrą situaciją. Uh, ir kadangi viskas labai detalu, mes galėsime palyginti e, ir aiškiai matyti, kas ką daro, o kur reikia kuria dalim gali pasiremti, kur kažkas tai labai gerai, o kur reikia kažką gal patobulinti. Tai yra tikras proveržis, aš sakyčiau. Kitas dalykas, kur pasistumėm prieki, dėl klimato politikos, taip, yra CO2, bet yra ir kitos dujos, tai yra metanas. CO2 potencialas yra 30-35 gal. Ka, o Kalifornijai, pavyzdžiui, pažiūrėkime, CO2 politika nėra tokia svarbi, metanos rytyje pasiekimai yra didžiuliai. Ir uh, Mes galvojam iš tikrųjų, e, meno strategija yra nepaprastai svarbi mums ir čia mes jau dirbame su detalėmis. Ir dar trečias elementas diskusijose, kas buvo labai svarbu, tas institucinis toks aspektas. Mm, klimato politika iš esmės yra aplinkos ministrų rankose. Energetikos politika iš esmės yra ekonomikos, energetikos ministrų rankose. Ir um, kilo ta mintis, kad reikia apjungti tuo, ta, tas abi pusės ir sukurti tokią tikriausiai sunkiai virškinamą sriubą tokią. Taigi bus tokie du komitetai. Ku, tie dalykai, kurie yra grinai tik klimatas, liks klimato ministro rankose, tai, kas yra grinai energetika, liks greičiausiai energijos ekonomikos ministro rankose, bet uh, dabar kartu su Europos komisija mes atliekame tą darbą ir žiūrime, kur yra ta dalis, kuri jungia tos du komitetus, tas, tas kai yra per vidurį tarp jų. Um, kitą savaitę įvyks kitas trilogos susitikimas ir mes tikimės pasistumėti į priekį dėl tų dviejų dalykų, ką aš sakiau, taip pat dėl energetinio skurdo. Ir um, Europoje Na, dėl to, kad, aišku, ir, ir krizė nepakankamai gerai veikta, vis tik tai auga mm, vargingai gyvenančios asmenų skaičius. Ir energetinis skurdas, kodėl mes kalbame apie tai, kodėl mes kalbame apie energetinį skurdą, o nekalbame apie telefoninį skurdą, transportinį skurdą ar taip toliau. Uh, Reikia pasakyti, kad, na, yra, pažiūrėjau, daug rytų Europos valstybių su tam tikrų paveldų iš praeities, pavyzdžiui, nusidėvėjusių senais, um, neefektyviais pastatais, tai yra žmonės gyvena tose uh, netaupiuose, neefektyvią energiją naudojančiose pastatuose ir patiria tą energetinį skurdą. Uh, ypatingai, taigi mes turime rasti mechanizmus, kurie leistų būtent tokios valstybėms, kurios turi rimtą problemą būtent energetinio skurdo skurdos rytyje, kažkaip tai padėti, kad jos išbristų iš tos situacijos, pajudėtų į priekį. Ir antras dalykas, ką mes bandysime kitą savaitę išspręsti ir aš tai, tai tuo ir baigsiu, tai, tai yra tas spragos užkaišimas, gap filler, ką mes vadiname. Būtent tų skylių užkaišimas, kaip mes prancūziškai sakome, iki metų pabaigos valstybės narės turi pasakyti, 2030 metais kokia dalis energijos bus iš atsinaujančių šaltinių. Taigi, Jeigu nustatysime, pavyzdžiui, tikslą 35 procentai atsinaujinančių energijos šaltinių, o valstybės narės pasiūlys tik tai 33 procentus savo pasiūlymuose, tai um, atsiras ta spraga. Taip, mes vis tik tai norime e, įvykdyti europinį tikslą 35 procentų, bet valstybių narių vyriausybė siūlo mažesnį užmojus. Tai bus ta užmojų spragos užpildymo mechanizmas kuris e, numatytų, kad visos valstybės narės kartu vis tik tai sugebėtų pasiekti to bendro europinio 35 e, procentų tikslo ir e, kad iš tikrųjų, kad nacionaliniuose planuose atsirastų atitinkamos priemonės ir kad būtų nustatyti tam, tam tikrą trajektoriją, kurios reikės laikytis. Mes norime tokios pakankamai tiesinės linijos. Na, vyriausybės galvoja apie tokią kreivę kaip bananą. Ir mes galvojame, kad vis tik tai visos vyriausybės veikdamas kartu per 21, 23, 25 metus turėtų dirbti e, kartu ir investuoti į atsinaujančius energijos šaltinius tam, kad pasiektumėm 2030 metų Europinio tikslo. Taigi štai kas yra tas spragos užkaišimas. Uh, Ir e, taryboje labai svarbu, kad būtų susitarta. E, čia Vokietija, Prancūzija, aišku, labai svarbu e, pozicijos. Mes tikimės, kad tos pozicijos suartės, suvienodės ir, ir kad kitą savaitę mes sugebėsime susitarti. Paskutinis trilogas numatytas birželiui. Ir dar tris problemas ten reikės išspręsti. Bet man susidaro toks įspūdis, kaip tokiam patyrusiam vyrėjui, kad, na, tikrai yra potencialas e, kad užbaigsime šį planą, visus tos darbus dar su šia pirmininkaučia valstybė. Ačiū, bet <laughs> trys minutės išsiplėtė iki aštuonių kažkaip tai. Bet kokia atveju tikrai labai įdomus buvo jūsų pasisakymas. Ir po antro e, dialogo balandį ir trečią trilogo e, kitą savaitę ir po birželio trilogo aš tikiuosi tikrai jau galėsime labai pozityviai įvertinti visą situaciją. Na ir dabar uh, pabaigai, tiesiog pagal tokį eiliškumą, tai tikrai nėra nesvarbus klausimas, tai yra tikrai labai svarbus dalykas, tai yra mm, Europos elektroninių komunikacijų kodeksas. Mes turime čia atsižvelgti tai, kad ponė Dekastijo Vera yra labai kantri. Taigi, aš noriu jos dabar paklausti. Na tai kaip įvyko tas šeštasis trilogas balandžio 25 dieną ir kas laukia dar šią srityje? Taip, kalbėsiu gimtają kalbą. Taip bus greičiau, nes iš tikrųjų laiko liko nedaug. Taigi labai trumpai, labai trumpai visuomet, kai pasakodavau apie trilogų eigą, bandydavau apibendrinti uh, teisės akto teikimo priežastys, tai iš tikrųjų yra keturios direktyvos e, kurios yra sujungtos į tą naująją būsimąją direktyvą, į tą naująjį dokumentą. Pasiekėme jau galutinį etapą, e, tikimės baigti birželio mėnesį, tai kaip ir buvo numatyta pradžioje. Ir tikimės sukurti teisinę struktūrą, kuri prisidėtų prie investicijų skaitinimo. Nes Europai reikia optimizuoti skaitmeninės transformacijos galimybės. Taigi reikia užtikrinti informacinius tinklus, tinklų junglumą, kiek įmanoma didesnis, kad jis būtų. Ir reikia 15 600 milijardų eurų, tai, kurios, kurie turi ateiti iš privataus sektoriaus. 2009-aisiais buvo atliktas įvertinimas e, ir buvo tikimasi peržiūrėti vartotojų apsaugos nuostatas, sukurti konkurencinį e, pranašumą ir užtikrinti, kad investicijos būtų ne tik tai į tas struktūras, bet ir į pačius tinklus. Taip jos būtų patrauklesnės. Taipogi buvo aptartos priemonės, komisija jas pasiūlė, parlamentas išsakė savo nuomonę ir dėrybos į dvi, tris pagrindinės sritis buvo sutelktos. Pirmiausia, Mm, žinoma, pati darybų eiga, tačiau dvi pagrindinės sritys yra e, radioelektrikos paslaugos ir tai yra e, mm, radiodažniai ir bendra rinka, bendra skaitmeninė rinka. Ir apie tai jau buvo kalbėta, O dabar kalbama apie naujos kartos tinklus ir galimybę prie jų prisijungti. Tai bus labai svarbus sprendimas e, lemiantis investicijų pratlaukumą. Ir galiausiai tikimasi, kad e, tos tie itin galingi tinklai patenkins visuomenės poreikius, nes dabar tinklai reikalingi visur, tiek ekonomikoje, tiek visuomenėje ir dėl to apskritai paėmus mūsų gyvenamoje erdvėje jie yra labai svarbus. Taigi tikimės, kad per kitą trilogą, kuris vyks gegužės 22 dieną, kaip minėjo ponia Grostet, kalbėdama apie savo dokumentą, Tikimės, kad susitarsime dėl prisijungimo, dėl prieigos prie tinklų. Ir paskui jau galutinės dėrybos numatytos birželio penktai dienai. Ir jeigu viskas eis kaip numatyta, taip kaip tikimės visos trys institucijos - parlamentas, taryba ir komisija, tuomet jau galėsime baigti e, šios, šio dokumento svarstymą ir galėsime pranešti puikias naujienas, kad e, E, skaitmeninė erdvė ir visi kiti dokumentai per mūsų kandenciją taps realybę. Na ir tikiuosi, kad kitą kartą per mūsų posėdį jau nebeturėsiu apie ką jūs informuoti, nes jau būsime pasiekę sutarimą. Dėkui. Ačiū. Ačiū. Iš tikrųjų, tai yra didžiulė transformacija ir tikrai hm, galime vieni kitiems tik palinkėti, kad rezultatas būtų kuo geresnis, nes poveikis bus tikrai e, milžiniškas. Labai ačiū. Kągi labai ačiū. Mes išsėmėme šios dienos ryto programą, po pietų dirbsime toje pačioje erdvėje. 2 val. 30 minučių vyks seminaras dėl Brexit ir energetinės politikos. Visi kviečiami dalyvauti. Ačiū.